Good morning, everybody. I had to wait until one-fourth of the forum is here, so I just would... Labą dieną, turėjau palaukti, kad visi susirinktų, tai dabar jau pradėkime posėdį. Norėčiau mm, pranešti visiems kolegoms ir dalyviams, kad e, šis posėdis bus filmuojamas ir transliuojamas internetu. E, noriu visų pirma paklausti, ar pritarsite darbo tvarkiai? Taip, tai viskas gerai. Darbo tvarkės projektas išplatintas buvo iki gegužės 21 dienos šių metų. Ir pranešėjų Fox ir Hefner prašymų siūlau išanalizuoti darbinį dokumentą dėl pranešimo dėl um, ES institucijų e, darbo vietos rytoj ryte. Toks uh, pokytis atsispindi mūsų darbo tvarkiai, kuri išplatinta dalyviams. Aišku, rytojui irgi tinkama darbo tvarkė numatyta, taigi nuo 11.30 iki 12.30 tai yra numatyta. Ir aš rekomenduočiau taip, kad iš karto po pirmininko kasinį pranešimą kalbėtumėm apie ES institucijų buveinių paskirstimą, išdėstymą. Ar sutinkate? Aš e, norėčiau, kad visi pritartumėm, nes tada mes taip ir pakeistumėm darbo atvarkę. Uh, Noriu tiesiog dar kartą pakartoti tą informaciją, kad visi tikrai išgirstų ją ir visi pritartum. Prašymas yra toks, kad rytoj nuo 11.30 iki 12.30 mm, turėtumėm tai analizuoti, tačiau nėra įmanoma, aš norėjau paklausti, ar būtų galima po pirmininko tada pranešimo, ar visi dalyviai sutiktų. Iš tikrųjų, nuo pat pradžios mes to prašėme, jau daugiau kaip mėnesis yra tiesiog mm, su sekretariatu e, korespondencijoje padaryta klaida. Tai tiesiog e, dabar būtų pakeista į tai, dėl ko ir buvo prašoma nuo pat pradžių. So then you agree with my suggestion that... Tai jūs sutinkate su mano pasiūlymu, kad tada iš karto būtų po pirmininko. Taip, puiku. Jūs irgi pritarėt? Puiku. Tai tuomet taip ir rekomenduosiu. Gerai. Pono Fox ir pono Hefner prašymas pateiktas teisingai dėl to pakeitimo, dėl to, kad analizuotum šį klausimą. Mm, rytoj, bet nuo 11.30 iki 12.30 tas laikas jiems netinka, o iš pat pradžių jie e, prašė, kad būtų kitaip. Aš taip trumpai e, paaiškinsiu. Planas buvo toks, kad tai būtų aptarta e, tarp koordinatorių su sekretoriatu, rytoj būtų klausimai, šiandien būtų klausimai, rytoj atsižvelgiant į tų klausimų uh, išvadas būtų diskutuojama rytoj tą klausimą. Tai paskui sekretariatas kažkaip tai apkeitė vietomis tos klausimus, tai mes už tai paprašėme sekretariatų, kad vėl būtų atkeista, kad šiandien būtų klausimai, o rytoj būtų klausimo anagrini, e, tas svarstymas, nagrinėjimas, kad būtų taip. Klausimai šiandien, diskusijos rytoj. Pirmininkė, noriu tik tai patikslinti. Um, pono Fox prašymas yra toks, kad 11.30 rytoj jis negali dalyvauti posėdėje. Uh, Tai prašymas yra toks, būtent aš ir noriu pasakyti, kad toks yra prašymas, kadangi tai yra, mano manimu, nepaprastai svarbus klausimas. Jo prašymas buvo pankstinti svarstymo laiką, Ir man atrodo, šis klausimas yra nepaprastai jautrus. Tai reikėtų, kad visi pritartų. Ar visi sutiktumėt, kad iš karto, kai tik tai pirmininkas pristatys koordinatorių rekomendacijas, tai iš karto ir svarstytumėm šį klausimą 12 darbo tvarkės punktą. Tai tokia būtų mano rekomendacija. Aš noriu dar kartą pakartoti. Natūralu, kad uh, klausimai šiandien, o diskusijos, aišku, turėtų būti po klausimų, kai užgirsime visą informaciją dėl institucijų buveinių. Tai mano rekomendacija yra tokia. Ar visi pritarėte? Tuomet labai tikiuosi, Rafaelį ir jum gerai, taip? Tai tuomet patvirtinkime taip tokią darbo atvarkę, kadangi prieštaravimų nėra. Toliau. Dėl pranešėjų skirimo. Antras darbo tvarkės klausimas. E, frakcijos paskyrė štai tokius pranešėjus tiems e, klausimams, kurie buvo paskirsti praeitą posėdį. Nuomonė dėl pasiūlymo patvirtinti reglamentą Europolui, tai bus ponė Tain iš Aldė frakcijos. Nuomonė biudžeto komitetui dėl jo pranešimo politikos planavimas į ateitį ir ilgalaikės tendencijos, ponas Brokas iš EPP frakcijos. Jei nebūtų kokių kitokių pastebėjimų, aš laikyčiau šiuos paskirimus patvirtintus komiteto. Noriu paklausti, ar jūs pritarėte tam, ką patvirtino koordinatoriai? Puiku, tuomet tai patvirtinta. Dabar ratifikavimo proceso būklė. Kaip visada, antrame punkte mūsų posėdžio um, dokumentų yra naujos informacija iš politikos departamento, kuriam labai dėkojame um, dėl to, kokia yra dabartinė ratifikavimo būklė, kalbant apie atitinkamus pranešimus. Ir uh, dėl, čia eina kalba dėl valstybių narių ir sudarytų sutarčių dėl ekonominio valdymo, taip pat ir dėl Kroatijos stojimo. Tai Toliau protokolų e, tvirtinimai ankstesnių posėdžių. Noriu pasakyti, kad 2013 kovo 14 dienos ir 2013 kovo 18-19 dienų e, posėdžių protokolai yra jums išplatinti ir pagal taisyklės, jeigu iki šio posėdžio pabaigos bus negauta jokių pastebėjimų ar prieštaravimų, tai tie protokolai bus laikomi patvirtintais. Tai jeigu turite kokių prieštaravimų, prašome pranešti iki šio posėdžio pabaigos. Labai tikiuosi, kad jau galime imtis ir ketvirto darbo atvarkės punkto ir kad yra tarybos ir komisijos atstovų posėdė. Tikiuosi, kad taip yra. Taigi, labai džiaugiuosi tuo. Gegužė 16 dieną, paskutinėme posėdėje, pirmininkų sueiga patvirtino DOF pranešimą dėl teisėkurnės iniciatyvos pagal darbo tvarkos taisyklių 41 ir 48 straipsnius. Šis procedūros pakeitimas nereikalauja esminių e, pakeitimų dokumentuose, kas būtų galėję sutrukdyti rytoj balsuoti taip, kaip buvo numatyta. Iki nustatyto termino buvo pateikti 79 pakeitimai – Rahel, Hurmai, Gustafsson, Messerschmitt, Lamassur, Le Grif, Šeplin, Šolts, Kasini, Čenaku, Lainen, Moreira, Hökmar, Traskovski, Karas, Zeber, Hefner, Vyland, Odi ir, aišku, paties pranešėjo Panadav. Taigi, turiu Jums priminti, jog pirmininkų suiga primiktinai reikalavo, jog šis pranešimas neišsiplėstų labiau, nei yra nustatyta tema. Tai yra demokratiškas ir efektyvus Europos, rinki, Europos parlamento rinkimų surengimas. Iš esmės, tie pakeitimai atrodo yra plačiau nei ta, tos nubrieštos ribos, eina kalba apie politinės konsultacijas po rinkimų. E, tai aš iš karto suteiksiu žodį pranešėjai ponui Dafui, kad jis pristatytų savo poziciją dėl pakeitimų ir kad galbūt pasiūlytų e, galimus kompromisus. Prašau, kviečiu Jūs pristatyti šį dokumentą. Labą dieną visiems. Dėl pirmininkų sueigos pareiškimų norėčiau pasakyti, e, kad mano nuomonė jie yra labai migloti. Nemanau, kad e, Koordinatoriai suprato, kokį rimtą darbą AFKO komitetas dabar atlieka. Pirmininkų sueiga užblokavo vieną pranešimą dėl teisės akto, e, kuriame būtų kalbama apie Europos parlamento rinkimų procedūras nesižvelgdamas į tai, kad anksčiau AFKO didelę balsų daugumą tą pranešimą buvo patvirtinęs. Todėl aš dabar e, garbingai siūlau judėti į priekį ir e, tai, ką mes turime dabar, e, įvardinčiau kaip patobulintą projektą. Mat buvo pateikti net 85 pakeitimai. Šešis jų pakeitė Sandrin Belie. Jie juos atsiuntė jau pasibaigus terminui. Ir gerbiamą pirmininkę, aš paprašysiu, kad komitetas leistų tuos pakeitimus įtraukti ir dėl jų balsuoti. Aš manau, kad mes galėsime apie tai kalbėti rytoj iš ryto. Dabar norėčiau priminti, kad ši rezoliucija yra politinė, išplaukianti iš tarybos ir parlamento sprendimo e, paankstinti parlamento rinkimų datą. Europos parlamento ir Europos komisijos sprendimas paskatinti, paraginti Europos politinės partijas e, greičiau iškelti kandidatus e, komisijos pirmininko vietą buvo pateiktas ir tai eitų į partijų rinkimų kampaniją. Europos parlamentas tam pritarė didelę balsų daugumą, tai vyko dar rudenį. Ir dabar mums reikėtų geriau suprasti kai kuriuos šio sprendimo praktinius padarinius, kurie neišvengiamai yra susiję su rinkimų kampanijų organizavimu. nes mes siekiame pagerinti rinkimų kampanijos kokybę, akcentuoti europietiškai matmenį, padidinti viešumą, paskatinti žmonių aktyvumą. Todėl mes sutarėme sukurti tam tikrus politinių partijų e, mm, lyderius, tokius išskirtinės figūras, e, kurios e, galėtų kandidatuoti į komisijos pirmininko vietą. Kandidatai turės elgtis labai išmintingai, turės veikti greitai ir tuo pat metu atsargiai, kad visapusiškai būtų išnaudojami pagal Lisabonos sutartį suteikti nauji įgaliojimai, formuojant e, Europos komisijos kabinetą ir pirmiausia sėkmingai išrenkant pirmininko Baroso pasiekėją. Tai vyks kitų metų Liepos mėnesį. Taip mes laikytumėme sutartyje numatytų laiko terminų, kurie, pagal kuriuos Europos komisija turi pradėti dirbti lakryčio pirmą dieną. Šiandien kaip ir 2009 metais. E, neturėtume elgtis, e, neturėtume paskirti komisijos e, pirmininko iki rugsėjo mėnesio, ar tik rugsėjo mėnesį. Kitaip mes ne, jeigu atsitiktų taip, kad tas kandidatas bus rastas į rugsėjo mėnesį, tai Europos komisija uh, lapkričio mėnesį tikrai nebus suformuota. Atitinkamai iškils e, papildomų problemų dėl ES ekonominių sunkumų, o mumsgi yra reikalinga Europos komisija, kuri galėtų e, būti stipri e, ir pradėti dirbti kuo greičiau. Neišskirdamas šios problemos, aš norėčiau įvertinti pakeitimus ir paminėti, kurie jų, man atrodo, patys svarbiausi ir kuriems reikės daugiausia dėmesio skirti diskusijose. Dėkoju šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą. Kol kas jie aukščiausių lygių su manim bendradarbiavo. Turime balsavimo sąrašą ir Pirmasis e, kompromisas, trečiasis, e, numeris trys e, yra susijęs su pirmąją pastraipą, kur yra sakoma, kad prieš pat rinkimus jau reikia viešai paskelbti kandidatūras. Sudėtinga tai mums pasirodė E, pakeitimai buvo vertinami vos ne loterijos principu. Ir mano pasiūlytas kompromisas yra toks. Visi kandidatai turėtų paskelbti savo, visos partijos turėtų paskelbti savo kandidatus. E, likus aštuonioms savaitėms iki balsavimo pradžios. pagal taisyklės kai kuriuose valstybėse nėra iškeltas reikalavimas paskelbti kandidatūras taip anksti. Jei neklystų, Italijoje yra įstatymas, pagal kurį yra numatytas penkių savaičių terminas. Tačiau leiskite man pabrėžti, kad kalbame apie Italijos valstybės oficialųjį leidinį, oficialias nuostatas. O čia mes kalbame apie tai, kad konkrečios politinės partijos veiktų tikslingai ir skaidriai ir kuo anksčiau surastų ir paskelbtų savo kandidatus. Manau, kad mes galėtume E, šiek tiek pakeisti šią formuluotę, kad pirmiausia būtų kreipiamasi į politinės partijas. Einu toliau. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Perimu Džordžo Šioflino mintį čia. Ir sakau, kad tikimės, kad tie kandidatai, kurie balotiruosis. laimėjimo rinkimuose atveju iš tiesų priims parlamentarų įgaliojimus. Anksčiau esame matę ne kartą, kaip partijų lyderiai, didžiosios asmenybės sąrašuose yra įrašomos pirmuoju numeriu, nors neturi nei menkiausio noro ar intencijos iš tiesų dirbti parlamentaro darbą. Manau, kad būtų buvę gerai, jeigu e, tai būtų buvę nustatyta jau prieš pirmuosius rinkimus į Europos parlamentą, prieš daug daug metų ta nuostata, kuri yra surašyta dabar, yra tikrai pasenusi ir manau, kad mes žmonės tiesiog apgaudinėjame tokiu būdu. Rinkėjas turi aiškiai žinoti, e, kas bus paskirtas į parlamentą, kas dirbs parlamente. O po to mes jau pereisime prie lyčių lygybės, lyčių pusiausvyros klausimo kandidatų sąrašuose. Gavau keletą pakeitimų, e, kuriuose sakoma daugmaž tas pats. Pone pirmininkė, jūs pati parašė tokių pakeitimų. Jų pateikė ir Sandrin, bei Alanas Lamasūras ir Konstans Liokryp. Aš pats manau, kad 40 pakeitimas, kurį pateikė Eh, Le Grip ir Mendes yra labai gerai suformuluotas ir puikiai atspindi visų pasiūlymų dvasę. Mes neturėtume nustatinėti kvotų per rinkimus valstybėse narėse. Galbūt reikėtų, bet mes to neturime daryti. Negalime to daryti. Nuo pat pradžių aš sakau, kad E, tai reikštų ES rinkimų teisės perrašymą. Politinės partijos ir valstybės e, jau susitarsi joms yra nurodoma, kaip elgtis. Bet apie tai mes, e, manau, dar galėtume padiskutuoti. Iš esmės aš pats pritariu tam norui užtikrinti geresnį ir vienodesnį vyrų ir moterų atstovavimą. Kai kas net ir mano paties partijoje e, sako, kad vyrai jau ir taip yra mažuma. Mano delegacijoje toks atvejis pasitvirtina. Turbūt suprantat, apie ką kalbu. Penktasis kompromisinis pakeitimas. Ten kalbama apie balsavimo biuletenio formatą. Tas klausimas yra pakankamai sudėtingas, nes kai kuriuose valstybėse narėse biuletenio formatas, jo išvaizda yra reglamentuojamas pirminiais teisės aktais. Todėl nebūtų tose šalise įmanoma sutikti su mūsų pasiūlymu, kad e, ant biletenio lapelio turėtų būti surašyti politinių partijų pavadinimai ir jų logo. Šiame pakeitime mes e, nurodome, kokiomis kryptimis norėtume, kad būtų einama. Labai įdomiai čia yra tarsi išbandomi santykiai tarp ES federalinių politinių partijų ir jų filialų nacionaliniu lygmeniu. Bandytume įvertinti, ar tokios partijos tarpusavėje galės susitarti dėl bendros rinkimų kampanijos. Einu į priekį. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Aš uh, Jį parengiau pagal keturis puikiai parengtus pakeitimus, kuriuose sakoma, kad rinkimų kampanija turi būti organizuojama vadovaujantis partijų programa, programomis. Ir kandidatai į komisijos pirmininko vietą turės turėti savo rinkimo programą. Aš tuo net nebejoju, tiesą sakant bet taip pat jie turėtų sutikti patys dalyvauti rinkimuose tam tikros politinės jėgos platformos pagrindu. Turiu galvoje Europos masto politinės partijas ir jų programas. Trečia pastraipa, naujas variantas. Trečias pakeitimas, atsiprašau, naujas variantas. 47-50 e, pakeitimai čia buvo įtraukti. Buvo sakoma, kad partijų viduje turėtų būti organizuojamas slaptas e, e, balsavimas, išrenkant kandidatą į komisijos pirmininkus. Manau, kad tokia formuluotė yra dar šiek tiek per ankstyva. Būkime realistai bet taip pat turime nemažai tikslų siekti. Gal reikėtų paeksperimentuoti ir stengtis suvaldyti demokratiją šiuo atveju. Per pirmąjį eksperimentą turėtų būti bandoma išrinkti kandidatus, kurie vėliau taps komisijos pirmininku, vienas iš jų taps komisijos pirmininku. Tas procesas yra gana subtilus ir kažer dėl jo galima susitarti konsensusu. Bet aš tikiuosi, kad tas procesas bus demokratiškas ir skaidrus. Matau, kad žalieji nusprendė organizuoti e, pirminius rinkimus. Man atrodo, atrodo labai įdomu. Geros kloties jums. Bet tuo pat metu Kaži, ar toks variantas tiks visoms politinėms partijoms. Su visa pagarba jums. Man vis tik arčiau prie širdies mano paties 47 pakeitimas. Dėl transliacijų per rinkimus. Penki pakeitimai tą temą pateikti. Taip pat yra pateiktas ir pono Messerschmitt pasiūlymas visai išbraukti pastraipą. Bet ir čia. Aš labai atidžiai stengiausi vertinti visus pasiūlytus pakeitimus, tačiau Man labiau patinka pirma formuluotė, mano paties formuluotė, kurioje yra pasakyta, kad politinės partijos turi leisti e, valstybės e, transliuotojams organizuoti e, rinkiminės laidas apie politinės partijas per rinkimų agitacijos laikotarpį. Septintas kompromisas yra visiškai aiškus. Būkštojame, kad sudarant sąrašus politinės partijos e, galbūt nebus pakankamai aktyvės, ieškodamos europietiškai nusiteikusių piliečių. E, kurie galbūt ne tik jų pačių valstybėje e, išreikštų norą būti jų partijos sąraše. Turiu galvoje, kad čia reikėtų propaguoti e, tarp transnacionalinį, tarsi tarptautinį rinkimų sąrašų sudarimą. Tikimės, kad valstybės laikysis šiuo klausimu taikomo teisės akto ir raginame politinės partijas šiek tiek atgaivinti savo gretas ir atgaivinti šią idėją, kai narių būtų galima ieškoti kitose valstybėse. Good. Pirmininkė prašo, kad Andriu kalbėtų greičiau, nes norinčių kalbėti yra labai daug. Aš tiesiog noriu, kad jūs spėtumėt visus klausimus atsakyti. Uh, Aš uh, stengiuosi paaiškinti, kokie yra kompromisai. Dabar jis atsakė. Aštuntas pakeitimas apie balsavimo E, punktus, apygardas, manau, kad formuluoti yra pakankamai gera. 69 pakeitimas. Jame kalbama, kada kas turėtų vykti. Nustatomimos datos maždaug birželio ir liepos mėnesiams sakoma aiškiai, kad formaliai nevyks nieko, kol neįvyks e, naujo parlamento steigiamasis posėdis. Mano nuomonė, tai yra e, esminė nuostata. Jeigu mes to aiškiai nepasakysime, tai bijau, kad e, Europos taryba tiesiog mus uh, pamins po kojomis. Manau, kad e, taip jau e, daugumą svarbiausių pakeitimų aptariau, nors jie visi yra labai svarbus, bet aš gal išskiriau tokius esmingiausius ir paminėjau taip pat, kokie yra padaryti kompromisai. Taigi, čia baigsiu, pirmininkė. Uh, labai ačiū, bet matau, kad vis daugiau uh, kolegų nori pasakyti. Aišku, jiems labai svarbu buvo išgirsti dar, jiems labai svarbu išgirsti ir jūsų apibendinimą pabaigoje. Roberto Gutierrez, paskui Šeflin Roberto. Thank you, uh, čia. Ačiū, pirmininkė. Mūsų frakcija sveikina kompromisus ir bendrai mes esame patenkinti diskusijų tarp šešėlinių ir pranešėjo rezultatu, bet yra kai kurių momentų, kurios norėčiau akcentuoti. Visų pirma, aišku, tai, ką Andriu irgi pasakė, dėl to, kad yra pakeitimų, kurie iš tikrųjų nepatenka į tą sritį šio dokumento, kuri yra apibriešta pavadinimu. Ir turime atsižvelgti į tai, kad pirmininkų sueiga vis tik tai primiknai prašo mūsų laikytis mandato ir bendrai turiu pasakyti, kad, na, nematau čia jokių problemų tų pakeitimų atsisakyti, juos atmesti. Man atrodo, eitų čia kalba apie 69 pakeitimą. Ir tą klausimą būtų galima spręsti tik tai taip arba dėl to pakeitimo nebūtų balsuojama iš vis, arba jeigu dėl, būtų vis tik tai e, prašoma balsuoti dėl šio pakeitimo, tai mano frakcija balsuotų prieš. Nes tai eina apie, kalba apie tai, kad parlamentas būtų įpareigotas pradėti mm, dėrybas nežinant turinio, dėl ko būtų e, deramasi, tai aš manau, kad išmintingiau būtų pasirinkti mano siūloma kelią. Kitaip, iš politinio požiūrio taško turėtum tokią situaciją, kad būtų atmestas tas pakeitimas. Tai aš nežinau, būtų galima gal per žodinį pakeitimą kažkaip išspręsti šį klausimą, bet tai tik tai tiek, ką galiu pasakyti dėl šio pakeitimo, dėl, nes eina kalba ne apie, tai, ne apie praktinius pasirengimus e, rinkimams, bet apie tai, kas įvyktų po rinkimų. Uh, Dėl antro ir 26 pakeitimo aš pasakyčiau tą patį. Čia eina kalba apie nurodomą dalį ir konstatuojamą dalį. 73, 74, 79, man atrodo, turėtų jie atkristi, nes jie yra perdėlis biurokratiški, mes turėtume atmesti tos pakeitimus. Antras dalykas politiškai būtų galima išspręsti tą klausimą. Trys pakeitimai, mano nuomonė, Rangel 71, 72, 78 dėl bendros rinkimų datos galėtų būti laikomi pakeitimais, kurie pateikti po aštunto kompromiso patvirtinimo. Iš techninio požiūrio taško aš suprantu, kad jie neapimti, tačiau iš politinio požiūrio taško, man atrodo, kompromisas yra geriausias kelias išspręsti tos klausimus dėl bendros datos, kaip ir turint vis tik tai tą bendrą datą, bet jos nepatvirtinant, kas būtų nepriimtina kai kuriems valstybėms narėms. Tai aš taip suprantu, kad vis tiek tie pakeitimai būtų atmesti, tai galbūt politinis kelias išspręsti tą klausimą būtų pasakyti, kad iš esmės ta, tų pakeitimų dvasia jau yra perteikta, atspindėta pozityviai per kompromisą, taigi būtų galima laikyti, kad tie pakeitimai tiesiog atkrenta. Na ir paskutiniai du dalykai. Dėl trečio kompromiso. Andrew, jų pasiūlėte sprendimą. Man atrodo, jis galėtų būti geras, nes aišku, negalime įsivaizduoti, uh, kad kitos valstybės pakeistų savo pagrindinį įstatymą, formalų kandidatūrų pristatymą pankstinant, bet kalbant apie ar numatant į priekį tą kandidatų pristatymą, bet mes galėtumėm numatyti, kad būtų raginamos politinės partijos paviešinti sąrašus prieš rinkimus. Tai man atrodo, jeigu kažkaip pakeistume tą formuluotę, tai būtų gerai. Ir dėl penkto kompromiso čia vėlgi mm, man atrodo dėl to, kad e, kai kuriuose valstybės narėse būtų pernelik sudėtinga pasiekti to vien tik tai per įstatymų pakeitimus, tai man atrodo gal kai kuriuose valstybėse gal būtų įmanoma, bet kai kuriuose valstybėse gal būtų pasiektas tas pat rezultatas per politinį partijų sprendimą į savo simbolį įtraukti kažkokį tai nuorodą į šalį kandidatą į parlamento e, simbolį. Tai, man atrodo, reikėtų ne šiaip e, kreiptis į valstybės narės, bet reiktų kreiptis ir į nacionalinės politinės partijas, kurios uh, kiek įmanoma galėtų savo uh, logotipuose pa, savo e, simbolikoje pakeitimus padaryti ir, pavyzdžiui, naudoti, tarkim, ar tai e, dvigubą pavadinimą, ar, ar dvigubus užrašus e, tuose balsavimo biletenėse, kad būtų aiški nuoroda. Uh, O bendrai norime labai padėkoti Andriu už puikius kompromisus ir bendrą puikų darbą. Šeflin, o paskui Traskovski. Köszönöm a szót, elnök asszony. Dėkoju. Sutinku su tuo, ką sakė Robertas. Noriu pasakyti šitą ir apie tekstą, ir apie kontekstą. kaip sakydavo Richardas ir Andriu prisimena jį. Taip, Leon iškėlė svarbų klausimą dėl skaidrumo reikšmės. Taip, aš įtraukčiau ir matomumo, visibility savo, kad tai taip pat yra dalis tos programos. Mes turime, neturime to pamiršti. Kitas dalykas, kurį pridėčiau, kad komisija turi pradėti dirbti nuo lapkričio mėnesio. Taip, tai yra esminis dalykas. Mes aną kartą nukrypome nuo to. Tam irgi buvo įvairių priežasčių. Dar vienas kontekstinis dalykas. Reikia įsivaizduoti, ko mes siekime šio pranešimu. Mes norime, kad šie rinkimai būtų europietiški. Tai turi būti Europos masto rinkimai ir nebus lengva tą padaryti. Nes iš esmės mes einame prieš srovę. Mes stengiamės pasakyti rinkėjams, kad Europa egzistuoja, Europa nėra tik tai biurokratija, bet tai yra ir politinė jėga, tai yra suinteresuota pusė, tai yra veikėjas, politikos veikėjas Europoje ir, ir tai yra atsakomybė piliečiams, piliečių atžvilgių. Ir tai nėra lengva užduotis pasakyti tokį dalyką, bet aš manau, kad tai yra mūsų viena iš pagrindinių užduočių, kad visi, kurie dalyvaus, uh, tame, tos, tame rinkimų procese, rinkimuose suvoktų šio dalyko svarbą. Na, o dabar teksto klausimai, mes apie tai jau diskutavome ne vieną kartą. Trečiasis kompromisas. Na, mums čia truputėlį dėl to aštuonių savaičių nepatinka tas terminas. Turime šiokių tokių dviejonių. Jau gana seniai apie tai kalbėjome. Ar tos aštuonios savaitės, netgi su tuo, ką Jūs pasakėte apie politinės partinės, partijas, tai nėra tinkamas laikotarpis. Na, tiesiog man kyla abejonių dėl tų aštuonių savaičių, nors dar galima būtų apie tai pagalvoti. Dėl 69 pakeitimo sutinku su Robertu. Mūsų pozicija labai panaši. Bijau, kad gali kilti rimtų problemų pirmininkų sueigoje. Gali jie nepritarti tokiam tvarkaraščiui. Pažiūrėsim, kas čia bus, bet mm, į tai dar reikėtų atsižvelgti. Ta patį galėčiau pasakyti ir apie 73 pakeitimą. Odį. Septintasis kompromisas plataus pobūdžios formuluoti ir ji tinka tokiai situacijai. Nors aš čia neteigiu, kad suprantu, galbūt reikėtų dar man pasiaiškinti labiau, kas čia, kas čia turima omeny. Taigi, jeigu kažkas patenka į sąrašą vienoje valstybėje šalyje, bet yra kitos šal, iš kitos šalies, ar jis būtinai turi tada atsisakyti savo kandidatūros kitoje šalyje? Na, jeigu kas nors yra airis, gyvena Portugalijoje ir kandidatuoja Lenkijoje. Aišku, absurdiška tokia situacija, bet nepamirškime, kad labai dažnai tokie absurdai atsitinka ir, ir jie ištinka mus netikėtai. Taigi to neturėtume pamiršti. Ir paskutinis dalykas, mes pritarėme 40 pakeitimui ir Lamasur pateiktam pakeitimui dėl kandidatų sąrašo. Ačiū. Dėkojame. Dabar ponas Traskovskis, o paskui ponas Hefner. Labai trumpai. Andrew, ačiū už puikų darbą. Mūsų tikslai visų yra bendri. Mes norim, kad rinkimai būtų europietiškesni ir reikšmingesni. Na, Bus įdomu pažiūrėti, ką apie tai pasakys taryba, bet mes turime stengtis, kad mūsų pozicija būtų kuo stipresnė, kad įgyvendinime kuo daugiau savo tikslų. 69 pakeitimas tai problematiškas. Mes tiksliai nustatėme tikslus, ir stengsimės jų pasiekti, bet nepersistenkime, ypač kai kalbam apie pirmininkų sueigą. Koks yra svarbiausias tikslas, kurio mes siekime dat, pakeisdami datą? Mes siekime kuo anksčiau pradėti suteikti galimybę komisijai dirbti, dirbti, tačiau aš nemanau, kad toks griežtas tvarkaraštis yra prasmingas. Gali būti, kad mes busime apkaltinti, kad darome ne tai, ką turėtume daryti Aš bijau, kad šita pastraipa galėtų būti kontraproduktyvi. Kitas komentaras, ir aš čia tik išreiškiu savo dviejonės dėl e, dalyvavimo rinkimuose, kandidatavimo rinkimuose. Kažkas, kas kandidatuoja rinkimuose, turėtų būti pasirengęs iš tikrųjų tapti parlamentaru. Žinoma, valstybėse egzistuoja įvairios tradicijos, įvairūs mąstymo modeliai. Mano šalyje būtų visiškai neįmanomas dalykas, labai keistas dalykas, jeigu kandidatuotum ir paskui netaptum parlamentaru, jeigu būtum išrinktas. Bet kitur galbūt yra kitaip. Taigi reikia kažkokios tai formuluotės, kuri leistų, žinoma, žmonėm tapti parlam... patekti į sąrašus, o paskui tapti, sakykime, komisijos nariais, jeigu taip atsitinka. Uh, bet intencija neturėtų būti patekti paskui kur nors kitur ir pasinaudoti šio rinkimų sąrašu tik tai kaip tramplinu. Taigi aš manau, kad reikėtų na, vengti tokios situacijos, aišku, kuri, kad, kad kažkas tai kandidatavęs sus, rinkimų sąraše paskui tampa ministru ar komisaru ir, ir paskui būna apkaltintas tik tai, kad specialiai kandidatavo tam, kad padintų savo žinomumą ir panašiai. Na, realybėje būna taip, kad tie, kurie kandidatuoja į Europos parlamentą, paskui tampa kažkuo kitu, pavyzdžiui, komisarais. Taigi tą situaciją reikėtų įvertinti atidžiau. Make a comment. Okay, so then, Na, ponė Hefneri. Thank you very much. Uh... Dėkoju. Sutinku su bendra šio pranešimo dvasia ir kryptimi. Man visai būtų tikę, jeigu tai būtų teisės teisėkuros prane, pranešimas. Manau, kad parlamentas tikrai turėtų turėti teisę pataisyti šią tvarką pats prieš rinkimus. Pranešėjas, žinoma, stengiasi išspausti viską iš tos situacijos ir pasiūlymas yra tikrai vykęs. Visi sutinkame dėl bendros idėjos ir prasmės, apie tai nereikia kalbėti. Noriu tik pakomentuoti keletą detalių. Ketvirtasis kompromisas Jeigu kalbam apie sąrašą, jūs minėjote tą sąrašą taip pat. Taigi, jeigu kalbam apie sąrašą ir sąraše yra numatomi rinkimų kandidatai, kurie bus, jeigu bus išrinkti, taptų Europos parlamento nariais. Ir žmonės rinks, išrinks ką nors ir tada žmogus turėtų norėti ir galėti perimti parlamentaro įsipareigojimus. Jeigu kažkas nenori, neketina to daryti, tai jis neturėtų ir patekti į sąrašus. Iš principo, mes aišku negalim tam teisiškai užkirsti kelio, bet galime suformuluoti taip, kaip siūlo pranešėjas ir mes remtume tokią formuluotę. Na, dabar galbūt tai yra šiek tiek per daug silpnai suformuluota. Mums reikia, kad būtų ne tik tai laikomasi principo, Tai jeigu kalbame apie lyčių balansą, tai kiekviena partija turėtų to balanso laikytis ir čia reikėtų būti griežtiems. Galbūt Sandrina apie tai pasakys dar daugiau. Kitas dalykas – demokratija partijos viduje. Jūs minėjote kad šitas planas ambicingas ir aš labai, labai tikrai norėsiu sužinoti, koks, koks būtų tokio eksperimento rezultatas. Tačiau tai, ko mes reikalavome, žinoma, nėra kažkoks standartas, auksinis standartas, tai yra tik tai pagrindinis dalykas. Koks turėtų būti standartas, auksinis standartas, kad visas demokratinis rinkimų procesas, kad visas, atsiprašau, rinkimų procesas būtų demokratinis, kad jis būtų laisvas, kad jis būtų, kad balsavimas būtų slaptas ir kad būtų visiems suteiktos lygios galimybės. Parlamente yra kolegų, kurios pirmiausia išrinko partijos, o paskui piliečiai Yra ir tokių, kurie yra tiesiog partijos dėrybų, vidaus dėrybų kažkokiu rezultatas. Yra, čia atsidūrė tik todėl, kad partijoje jie yra nemėgstami ir dėl jų buvo kažkaip tai taip susitarę ir panašiai. Žinoma, tai yra nelabai gera praktika ir mes turėtume apie tai, kalbė, kalbė, mes turėtume apie tai kalbėti. Ir tokia praktika tikrai nepadeda nei mūsų legitimumui, nei demokratijai parlamente užtikrinti. Jeigu norime, kad, demokrat, kad rinkimų procesas būtų demokratiškas, tai rinkimai kandidatų paskirimas turėtų taip pat būti slaptas procesas ir kandidatai turėtų būti renkami laisvai. Norėčiau dar pasakyti, kad mm, pranešimas yra labai geras, mes remiame visus kompromisus, tik tai kai kuriais klausimais mes norėtumėm šiek tiek griežtesnių formuluočių. Ačiū. Okay. Andrew Bronx, po to Sandrin Belgi. Jeigu niekas daugiau nekalbės, baigsim. Taip, pirminėje formuluotėje ir daugelėje pakeitimų buvo e, tam tikrų raginimų mums uh, E, nes aišku, kad valstybės narės negali būti nurodomos organizuoti ar riboti partijų e, transliacijas per rinkimų kampanijas. Lygiai taip pat e, negalima reikalauti, kad valstybės narės partijų pavadinimus ar jų logo rinkimų biuleteniuose spausintų. Aš norėčiau sužinoti ir negaliu tiksliai suprasti nei iš pirminės formuluotės, nei iš pakeitimų Ar yra numatyta, kad tos Europos e, e, politinių partijų e, transliacijos per rinkimus bus finansuojamos? Ar tai vyks nuolat? 56 pakeitime apie tai kalbama. Ar tik tai partijų pačių iniciatyva tai bus daroma? Kitas dalykas dėl pavadinimų ir logo. Ar jos pakeis nacionalinės politinės partijas? Uh, Europos politinių partijų sąskaita, ar abi, abu logo bus nurodyti. Tai, kad e, papildomi kandidatai būtų keliami komisijos pirmininko vietą. Aš jau seniai sakau, kad tai būtų labai protinga, labai išmintinga, nes tada uh, elgtumėmės taip, kaip turi būti parlamentinėse demokratijose. XIX amžiuje, kai atsirado politinės partijos, parlamento rinkimai buvo palaipsniui keičiami. Ir uh, Jie buvo paskui pritaikyti ir ministro pirmininko rinkimams. Ta sistema yra tikrai labai gera. Ir aš esu beveik įsitikinęs, kad artimoje ateityje daugelis rinkėjų menkai ką bežinos apie Europos komisiją ar jos funkcijas, jau nekalbant apie pavienius kandidatus kurie bus renkami iš kitų partijų negu tų, kurios yra jų valstybėse. Tai sukurs tik tai dar daugiau painiavos ir chaoso. Jeigu naujai siūloma sistema pasiteisins ir e, tam tikros partijos kandidatai gaus tam tikrą skaičių balsų rinkimuose, jie vis tiek dar galės pralaimėti dėl kitų partijų takingumo. E, jei neklysų 70-ame e, pakeitime, ponas Moreira sako, kad valstybė turinti daugiausia balsų, politinė partija turinti daugiausia balsų e, turi turėti e, galimybę išrinkti kandidatus aiškiau. Bet e, kaži, ar jie galiausiai galės iškelti kandidatą komisijos pirmininkui kaip išskirtinį. Dėlbant, kalbant dėl lyčių pusiausvyros, man viskas atrodo labai gerai. Mane tenkintų tai, jeigu kiekviename parlamente būtų užtikrintas bent jau apytikslis E, vyrų ir moterų e, parlamentarų balansas. Bet jeigu partijos laisvanoriškai arba prievarta e, turės nustatyti vienodus vyrų ir moterų skaičius, tai e, nebus nemokamas pranašumas. Tai bus daroma greičiausiai paukojant kitus kriterijus. Vadinasi, du nuopelnų kriterijai tai yra sugebėjimas dirbti ir politinės e, nuomonės užsitarnavimas politinėje partijoje nukentės. Ir aš manau, kad tai, tai kainuotų per daug brangiai. Mano trumpas komentaras būtų toks. Nuopelnai ir e, politinis e, populiarumas yra svarbus bet kokiais atvejais. Sandrin Belie, prašom. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti tokią preliminarią pastabą. Gaila, kad e, sunku e, išaiškinti, jog parlamentas ir mūsų komitetas e, pats turi spręsti, kokia bus jo darbo vieta arba koks bus jo darbo kalendorius, kaip žinau, rytoj apie tai kalbėsime. Ir tuo pat metu mes tarsi bandome atsisakyti rinkimų organizavimo nustatymo. Uh, nes visa tai e, būtų susiję ir su kandidatų išrinkimu į komisijos pirmininko vietą. Todėl aš apgailestauju, kad pirmininkų suėga prieėmė tokį sprendimą. Aš norėčiau, kad pirmiausia e, į tai būtų atkreiptas dėmesys. Aš pirmiausia labai noriu padėkoti Andrew Duff, mūsų pranešėjų, už visą padarytą darbą. Lygiai taip pat dėkoju uh, kad jūs netmetėte mano pateiktų pakeitimų, nors jie ir buvo pateikti po termino. Taip pat aš dėkoju šio komiteto nariams, kurie palaikė mano nuomonę. Aš norėčiau priminti, visuomet tai yra naudinga. Šiame pranešime yra kalbama, kad turi būti europiečiai kandidatai į komisijos pirmininko vietą. Tai yra viena iš naujų detalių, kuri leis atkurti uh, pasitikėjimą, atkurti demokratijos standartus ir tam tikrą prasme sukurti daugiau susidomėjimo e, Europos rinkėjų tarpe e, Europos parlamento rinkimais. Aš manau, kad organizuojant parlamento rinkimus reikėtų skatinti e, visus kandidatus akcentuoti europietiškąją dimensiją kiekvienoje valstybėje. E, pranešėjas mūsų nuomonė rado labai gerą pusiausvyrą tarp skirtingų pakeitimų ir e, pranešimas išlieka labai toli siekiantis. Aš norėčiau dar kartą išskirti poziciją, kuri, e, kurią aš parašiau savo pakeitimuose. Keturiais punktais aš savo tikslus išdėšiu. Pirmiausia, paritetas. Nacionalinių lygmenių vyrų ir moterų lygybės klausimas turi būti užtikrintas. Manau, kad tai bus netaip jau sunku užtikrinti, kur kas lengviau negu uh, užsitikrinti, kad Europos parlamento kandidatai išrinkti į Europos parlamentą iš tiesų dirbtų tam Europos parlamente. Taigi tam tikra prasme, aš manau, kiekviena partija ir kiekviena partija nesusidurs su per daug sunkumų, išskirdama tiek pat e, moterų ir vyrų kandidatų. Ir užtikrindama, kad uh, jie dirbtų per visą kadenciją. Dėl komisijos pirmininko kandidatų, manau, kad bet kokiu atveju būtų labai įdomu raginti visas politinės partijas uh, kelti tokius kandidatus. Mes žinome, kad žalieji yra nusprendę eiti tą kryptimį ir uh, Taigi darbas yra pradėtas ir mes tikimės, kad jis bus baigtas dėl Europos kandidatų sudarimo, sąrašo sudarimo. Uh, nacionaliniu lygmeniu. Bet e, Prancūzijoje, pavyzdžiui, mes tą jau seniai žinome. Mūsų partijos Prancūzijoje sąrašo viršuje buvo Danielis Konbenitas, Vokietijos pilietis. Taigi mūsų sąrašai jau ir taip nebuvo visiškai nacionaliniai, mes remiame tokią sistemą ir e, manau, kad tai yra labai puikus dalykas, leidžiantis šios rinkimus e, labiau europietiškais parodi, sukur, paversti, parodyti, kad jie yra labiau europietiški. Kitas dalykas yra labai svarbu organizuoti kandidatus tarp debatus tarp skirtingų kandidatų į Europos komisijos pirmininko vietą. Per televiziją tokie debatai turėtų būti transliuojami, kokie dviejai, treji debatai galėtų vykti. Jie galėtų būti verčiami visas kalbas ir transliuojami per e, valstybinius kanalus visose valstybėse narėse. Tai atneštų e, daugiau motivacijos rinkėjams eiti į rinkimus. Ir galiausiai, žinau, kad šią mintį paremė ir kitos politinės partijos. Sakoma, kad per būsimąją 2014 metų rinkimų kampaniją reikėtų akcentuoti realią ekonominę e, Europos programą. Andrew Duff apie tai kalbėjo kaip apie platformą. Ir nacionalinės partijos turi vadovautis europietiškais tikslais šiuose rinkimuose. Ačiū. E, thank you very much. Labai ačiū. Andrew Duff labai aiškiai pasakė, jis norėtų, kad komitetas patvirtintų, jog pavėluotai pateikti pakeitimai būtų priimti. Man reikia, kad jūs visi e, pasakytumėt, kad pritarit. Jeigu niekas neprieštarauja, tai viskas gerai ir aš tikrai džiaugiuosi jūsų pakeitimais, bet e, tai yra procedūrinis reikalas ir mes jį turime išspręsti. Andrew. Uh, uh, Labai ačiū visiems, kurie pasisakė ir kurie galėjo pasakyti, bet nepasisakė, tai visuomet irgi yra naudinga. Aš suprantu tą EVP ir socialdemokratų būkštavimą dėl 69 pakeitimo ir viso to susijusio klausimo. Aš pateiksiu žodinį pakeitimą, kurio pasistengsiu išaiškinti situaciją. ir viską sudėlioti pagal pirmininkų suėgos nurodymus. Bet man atrodo, kad svarbu yra ir tai, kad um, čia AFKO uh, mes paskatinam pirmininkų suiga imtis rimto darbo ir rasti sutarimą pagal sutarties užbrieštas gairias, dirbant ir su Europos vadovų taryba, dėl visos konsultacinės procedūros detalių, viso to, kas turės būti daroma po rinkimų. Visa tai turi būti suderinta. Uh, Ir man atrodo, tai turi būti padaryta raštu. Aš nepasitikėčiau žodiniu sutarimu tarp Europos parlamento pirmininko ir Europos vadovų tarybos pirmininko dėl to, kas galėtų būti daroma. Man atrodo, mes turėtumėm reikalauti, kad susitarimas būtų, kaip sutartyje parašyta, um, bendras sutarimas, kad tai būtų. Bet apie tai aš plačiau pakalbėsiu rytoj. Toliau septintas kompromisas, reikės dar jį panalizuoti, kad būtų visiškai aišku, apie kągi vis tik tai kalbame čia. Dabar Rafael Traškovski ir kitiems, kurie klausė dėl tos minties kokie būtų lūkesčiai, pavyzdžiui, kad išrinkti kandidatai turėtų tapti parlame, Europos parlamento nariais. Aš į tai sureaguočiau tuo, kad lapkričio mėnesį mes prieėmėm rezoliuciją kuria buvo prašoma, kad bent 50 procentų kolegijos būtų sudaryta iš į Europos parlamentas išrinktų narių. Tai yra didė, aukšta riba, kokią mes užbrėžėm ir tikrai būtų įspūdinga, jeigu to pasiektumėm, bet e, yra precedentų, e, kuomet europarlamentarai išrinkti pavasarį po to mm, rudenį buvo transformuoti į komisarus ir tie precedentai yra puikus. Pavyzdžiui, Mišel Barnie paminėčiau. Levadovski, man atrodo, irgi. Ir tai sustiprina komisijos legitimumą. Jeigu komisaras prieš tai yra išrinktas kaip Europos parlamento narys. Tai, manau, turėtumėm tvirtai laikytis to, ko norime ir surasti tokią formuluotę, kuri pasiteisintų. Aš visiškai sutinku su e, Geraldu, kad esminis dalykas yra užtikrinti, jog kandidatai į komisijos pirmininkus būtų tikrai demokratiškai legitimuoti ir tikrai uh, Čia nesutarimo nėra dėl to, kaip tai padaryti, kokią formą, kokiu būdu, e, kiek privaloma tai turėtų būti, galima apie tai galvoti rezoliucijai. Panai Bronsui pasakyčiau štai ką e, partijos politinės transliacijos Europos politinių partijų transliacijos yra mm, papildomas dalykas, kuris nepakeičia nacionalinių partijų e, transliacijų. Lygiai taip pat ir su e, visa emblematika, su visais pavadinimais. Man atrodo, abu jie turi būti ir, ir kaip galima glaudžiau susijęti uh, ir plakatuose, ir jeigu įmanoma, taip pat ir balsavimo biuleteniuose. Dabar dėl pono Brons e, minties, o kaip e, yra tampama komisijos pirmininku, na, tikrai reikia Europos vadovų tarybos nominavimo Ir panas Moreira pasiūlė, kad e, visų pirma Europos vadovų taryba žiūrėtų į tą politinę partiją, kuri surinko daugiausia vietų parlamente. Bet sutartyje absoliučiai aiškiai yra pasakyta, kad toks asmuo būtų sėkmingai patvirtintas komisijos pirmininku, tik tuomet, jeigu surinktų absoliučią daugumą parlamento narių balsų. Tai jeigu to nebus, Europos vadovų taryba turės ieškoti antros kandidatūros, kuri galbūt būtų ir nebūtinai iš didžiausios partijos, Gal tai būtų koalicijos e, kandidatūra, e, surinkusi įvairių partijų konsensusą, kandidatūra, kuri galbūt galėtų tapti stambesnio kalibro komisijos pirmininku. Pažiūrėsim, kaip viskas seksis, nes tai bus eksperimentas, bet kad būtų visiškai aišku, kokia kiek eksperimentiško ir smagaus pobūdžio bus tikrai ta rinkiminė kampanija, aš galiu sutikti su Sandrin e, mintimis, kad turėtų būti galbūt diskusijos tarp kandidatų. Ir mes tą mintį esam integravę į pakeitimą, kurį siūlyčiau kolegoms paremti. Ačiū. Uh, strongly... Ačiū. Tvirtai tikiu. Tai yra labai svarbu, tai nes per paskutinius rinkim, parlamento rinkimus 42 procentai rinkėjų balsavo. Taigi aš manau, kad labai svarbu, kad turėtumėm gerus kandidatus, kad būtų labai gyvos diskusijos. Tai, manau, būtų šansas priartinti Europą prie piliečių, nes mes puikiai žinome, kad yra milžiniškas deficitas šiuo klausimu. Uh, yra socialinė, finansinė ir, aš sakyčiau, demokratinė krizė Europos Sąjungoje. Noriu pasveikinti taip pat mm, kolegas jau atvykusius į klausimus. Visi žinote, kad rytoj vyks balsavimas. Esu tikra, kad jūs visi rytoj dalyvausite posėdėje. Tiesiog uh, kad, kad būtų absoliuti dauguma balsuojant dėl šių klausimų. O dabar kitas darbo tvarkės klausimas yra 2014 metų biudžetas ir turime, aišku, tvirtinti ir trilogo mandatą, mm, pranešimo projektą. Mm, Panas Mester Šmit jau, mūsų vicepirmininkas jau yra pristatęs per praeitą posėdį. Dabar mm, term, iki termino pakeitimams pateikti sekretarės gavo 22 pakeitimus iš žabos Hatos, Raškovskio, Vanderštubdov, Sönigard, Hefner, Jetinmaki ir paties pranešėjo Messerschmitt taip pat. Ir dabar turime 15 minučių likusių iki klausimų. Tai mm, paprašysiu dabar pranešėjo pristatyti savo nuomonę ir, aišku, galbūt ir jūsų siūlomus kompromisus. Tikiuosi, kad po to kolegos mm, pristatys savo komentarus. Tik aiškiai kelkite rankas, aš noriu būti tikra, kad e, tikrai išklausysime visų e, kolegų, kurie turėtų kokių komentarų. Taigi pranešėjau, prašom. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Kaip žinote, mano, praneš... mano pasiūlymas jau yra išplatintas, jau vyko vienos diskusijos, visi pristatė savo pakeitimus jau. Mm, Ir, man atrodo, mm, sunku yra pasiekti kompromiso dėl tų pakeitimų, kurie mm, ne vien tik tai dėl nuomonės temos yra pateikti, bet ir labai plačiai nukrypsa nuo temos. Reikia pasakyti, kad pakeitimų tikrai daug komitetas turės daug darbo ir sekretariatui jau aš esu pateikęs savo pasiūlymus, kaip reikėtų vesti balsavimus ir dėl individualių pakeitimų. Tai e, nebent kolegos kažką norėtų pasakyti, aš neturiu daugiau ką pridurti, nes savo pasiūlymą aš esu išplatinęs, išsiuntinėsiu ir pasiūlymą dėl šešėlinių sutikimo. Iš, esu pasiuntęs tokį jau pasiūlymą ir, ir pageidavimo susitikti negavau, tai aš taip suprantu, kad viskas yra aišku. Pirmininkė, Gal kolegos norėtų kažką pasakyti, panas Efner? Uh, to... Aš noriu tik tai iškelti vieną klausimą. Vokiškai. Generell, glaube ich. Äh, Taigi, mes galime būti tikrai labai dėkingi už šį pasiūlymą ir didžiąją daugumą mes jam pritarėme yra kažkokių politinių skirtumų dėl, skirtumų dėl paskutinio punkto, tačiau yra ir labai daug pakeitimo pasiūlymų dėl šio punkto, todėl dabar apie tai visai net nekalbėsiu, nes rytoj balsuosime ir išsiaiškinsime. Bet čia yra tik tai politinio vertinimo klausimas. Ar mūsų vertinimas yra kitoks? Tiksliau, mūsų vertinimas tikrai yra kitoks negu kad pranešėjo vertinimas ir aš manau, kad dauguma komiteto narių į tai žiūrės kitaip negu pranešėjas, būtent taip, kaip mes į tai žiūrime. Kitas dalykas ICI vadinamasis. Mums čia kyla problema dėl to, kad nėra jokio techninio pagrindo. Komisijos puslapis nebuvo patikrintas, nebuvo išbandytas, per pirmą savaitės niekas neveikė, visus labai nervavo tą problemą. Taigi, ir dabar sprendimo iš tikrųjų nėra, tiesiog yra kažkokia tai uh, laikina vieta Luksemburgiai įkurta, laikinas serveris, tačiau taip ilgai tęstis negali. Piliečių inicijatyvos, kur piliečiai gali teikti pasiūlymus dėl Europos politikos, Taigi į tuos piliečių pasiūlymus reikia reaguoti rimtai, negalime į tai reaguoti kažkokiais ad hoc laikinaisiais sprendimais. Mes turime pateikti tam reikalingą biudžetą, reikalingą, reikalingus pajėgumus, viską, ko reikia iš komisijos pusės tam, kad būtų galima rimtai žiūrėti tuos pasiūlymus. Taigi mes manome, taip kaip siūlo ir pranešėjas, kad reikia ir padidinti biudžetą tam, kad tos iniciatyvos būtų, kad jas būtų reaguojama tiesiog normaliau, kad būtų galima organizuoti darbą tvarkingai, bet ir komisijoje skirti tam tikrą pinigų, personalo kiekį, kad visas šis procesas galėtų vykti sklandžiau, greičiau, kad informacija piliečiams būtų pateikiama kuo sparčiau, kad visi puslapiai būtų, visi pasiūlymai galėtų būti administracinė prasme, juos būtų kuo greičiau reaguojama ir tam, kad visos institucijos būtų apmokytos, kaip jos gali reaguoti į tokias iniciatyvas, kaip jos gali jomis pasinaudoti, nes dabar ši politikos rytis sukelia labai daug nepasitenkinimo ir tikrai daug ką čia reikia pakeisti. Taigi aš siūlau šiuo atžvilgiu pritarti mūsų pakeitimo pasiūlymais, o visais kitais atžvilgiais mes pritarsime pranešimui. Ačiū. E, Mr. Fox also has the floor. The Vice Chair, the floor is yours. Uh, thank you, Madam President. Can I just thank my colleague, Mr. Messerschmidt? Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti kolegai Messerschmidtui už šį pranešimą. Aš labai džiaugiuosi, kad jisai siūlo sumažinti administracinės išlaidas Europos Sąjungoje, bet dauguma žmonių visuomet mano, kad problemas galima išspręsti skiriant visuomet daugiau pinigų kažkokiai problemai. Taigi džiaugiuosi, kad šį kartą buvo pasilta kitaip. Be to, man patinka, kad ponas Mesešmitas komentuoja partijų problemas. Jeigu aš turėčiau pasirinkimą, jeigu manęs kas nors klausytų, tai aš ne, nefinansuočiau nei vienos iš jų. Nešvaistyčiau pinigų. Bet aš manau, kad ir toliau tai bus ketinama, tai ir toliau bus daroma, ir toliau mes žaisime tą žaidimą, parlamentas nuspręs, kurios partijos yra priimtinos, kurios ne. Tai yra pavojinga politika, Taigi aš noriu padėkoti ponui Messerschmidt už jo darbą. Uh, Dėkojame ponui Bronksui už komentarus ir dabar norėčiau šią posėdžio dalį jau baigti, suteikdama žodį pranešėjai. Trumpai. Penktasis pranešimo punktas pasmerkė diskriminavimą tarp partijų ekonominiais sumetimais ir tą pakritikavo jau ponas Broms. Ponas Daf atsakė į mano klausimą, ar rinkimų transliavimas Europos partijoms turėtų būti papildomas transliacijos, ar tai turėtų būti transliacijos vietoj nacionalinių numatytų transliacijų. Nežinau, ar yra toks diskriminavimas po Europos politinių partijų, partijų atžvilgių, ar tai greičiau yra diskriminavimas nacionalinių partijų atžvilgių, kadangi tokiu atveju nacionalinės partijos gautų mažiau transliacijos laiko. Dėkoju, sako pirmininkė, prašom dabar dar komentarą iš pranešėjo. Ačiū. Žinote, kad susitarta dėl tam tikrų pagrindinių dalykų, prieš iniciatyvų. pasistengsiu kuo pragmatiškiau atsižvelgti į visus pasiūlymus. Ir bet kuriuo atveju kompromisai atsirado tokioje bendradarbiavimo dvasioje, siekiant atsižvelgti į visas skirtingas nuomonės. Tai dėl penktojo punkto. Dėl ketvirto. Hefn, ponui Hefneriui noriu pasakyti, kad aš siūliau paremti jūsų pakeitimą, ponė Hefneriui. Nematau čia problemos. kaip suprantu, ta techninė problema ketvirtajame punkte galėtų būti sprendžiama bendresnių požiūrių, kaip yra daroma septintajame punkte. Bet mes galime dėl to nesutarti, tai yra visiškai teisinga. Todėl aš čia ir nesiekiu kompromiso, kadangi yra daug paprasčiau ir demokratiškiau balsuoti dėl vieno arba kito varianto, kuris iš pakeitimų yra geresnis. Taigi ačiū Jums už išsakytas visas mintis ir idėjas, labai džiaugiuosi jomis ir laukiu rytoj atitinkamo balsavimo. Dėkoju, sako pirmininkė. Kai kurie kolegos nebuvo posėdžio pradžioje, todėl aš dar kartą pasakysiu, kad Europos institucijų vietų pasiskirstimas, taigi šis klausimas, kaip buvo prašyta, ponė Fox, dėl jūsų bus svarstomas 10.35 rytoj posėdžio pradžioje. O visi kiti klausimai bus po to, taip kaip numatyta darbo tvarkėje. Taigi ačiū už šią posėdžio dalį. Dabar trijų minučių per traukėlį, kadangi tikrai jos nusipelnėme, o po to pradėsime klausimus. Labai svarbių mums klausimų. Olivija Kosta, Richard Vitentakė, Andrijas Maurer ir kiti bus mūsų referentai. Po trijų minučių pradėsime kitą posėdžio dalį. Okay, so dear colleagues, the three minutes is over, so if you could sit. Kolegos, taigi trys minutės praėjo, prašau visus susėsti, nes norėčiau pradėti laiku. Okay. So, thank you very much. Puiku, labai ačiū už kantrybę. Norėtumėm mūsų ekspertams parodyti, kad tikrai e, dirbame tiksliai ir gerbėme visų laiką. Aš e, tikiu, kad e, šie klausimai yra labai svarbus, nes eina kalba apie parlamento teises pačiam organizuoti savo darbą. Mūsų tikslas yra pagilinti parlamento um, analizę dėl jo teisės pačiam autonomiškai organizuoti savo darbą pagal 232 ES veikimo sutarties straipsnį. Todėl labai sveikiname šiuos prelegentus atvykusius į mm, mūsų klausimus. Norėčiau ir pati trumpai pristatyti šį klausimą, man atrodo, yra labai svarbu uh, Mm, visiems žinoti, kas yra šiandienos mūsų svečiai. Taigi, Olivija Kosta politinių mokslų profesorius JAP Bordo, SNRS mokslininkas, taip pat Briuselio laisvame universitete profesorius, Ženevos universitete jis yra profesorius, Mas Kosta yra bent kelis e, darbus parengęs dėl ES ir ES parlamento konkrečiai. Jis yra atsakingas už Europos studijų skyrių Prancūzijos politinių mokslo asociacijoje, taip pat yra Europos integracijos žurnalo e, redakcinės kolegijos narys ir labai džiaugiuosi galėdama jį pasveikinti mūsų renginyje. Uh, E, jis labai daug yra parašęs apie parlamentą, bendro sprendimo e, procedūrą, apie um, vietos įstatymų prieimimą ir bendrai apie parlamentarizmą Europoje. Mm, pavyzdžiui, taip pat ir mm, tarp jo darbų yra tokie mm, kur, leidiniai kaip Naujas parlamentarizmas Europoje, Europos parlamentas, svarstanti asamblėja ir taip toliau. Taigi, Dabar iš karto ir kviečiu Jūs pristatyti savo pasisakymą. Sorry, so you know that, uh, 10 minutes, so I just like... Dešimt minučių tik tai norėjau priminti Jums, kad žinotumėt maždaug kiek laiko yra skirta. Um, as I know that it's easier for interprets to interpret people from their mother tongue, I... Ačiū. Pirmininkė, kadangi žinau, kad yra vertimas, tai kalbėsiu gimtają kalbą prancūzų. Je vais me prononcer surtout sur la question de... Visų pirma, kalbėsiu apie Europos parlamento savarankišką savo darbo organizavimo galę ir aš manau, kad visų pirma reikia palaipsniui viską aptarti. Visų pirma, kas yra Europos Sąjunga kaip politinė sistema. Ir šiandienos klausimas, aišku, tie sunkumai, su kuriais susiduria Europos Sąjunga kaip politinė sistema, žinote, visą tą dabartinę situaciją, visi tie elementai kuriem nėra apibriešta kažkoks tai aiškus kelias, nėra politinės teorijos, kurią būtų galima paremti visą tą statymo kūrimo procesą, nėra praeities, patirties ir todėl nėra labai lengva apibriešti ES politinę sistemą. Ką galėtumėm pasakyti, kad ES E, parlamento įgaliojimai stiprinami palaipsniui ir dabartinė sutartis, aišku, daug daugiau apie Europos parlamentą e, pasako nie anksčiau. Visų pirma, kad tai yra demokratinio atstovavimo principas įtvirtinamas, taip pat Europos parlamentas yra minimum palyginti su netiesioginiu piliečių atstovavimu Europos vadovo taryboje ir Visa tai, aišku, yra pakankamai sudėtinga. Taigi turime politinę sistemą, kuri yra gan keista, sunkiai paremiama teorija ir todėl labai sunku yra suprasti Europos parlamento statuto darbo pobūdį šiame kontekste. Reikia pasakyti, kad Europos parlamentas visuomet yra apibrėžiama kaip suvereni asamblėje. Nėra sutartie tokio straipsnio, kaip kad nacionalinėse konstitucijose, kur yra pasakyta, kad parlamentas atstovauja žmonėms, todėl turėtų spręsti dėl tų ar tų klausimų. Sutartyje yra pasakyta, kad parlamentas turėtų būti įtraukiamas į biudžeto teisėkuros procesus, bet nėra daugiau nieko pasakyta. Taigi, aišku, kad um, sudėtingi yra ir santykiai tarp Europos parlamento ir kitų institucijų. Um, ne viskas yra aiškiai apibrėžta, neaišku, čia prezidentinė ar kokia sistema. Uh, taigi, Turime e, pakankamai didelį parlamento autonomiškumą, tačiau tai labiau priklauso nuo istorijos įvykių, e, kadangi nebuvo įgaliojimų parlamento anksčiau, tai nebuvo e, poreikio ir aiškiau apibriežti tuos įgaliojimus, todėl ankstesnėse sutartyse nėra tiek daug jau ir tų straipsnių, kurios ribotų parlamento autonomiją, įgaliojimus ar darbo metodiką. Taigi iš to išplaukia ir šiandieniai iššūkiai, kai parlamento organizacija organizuoti visą savo darbą, kaip darbo atverkę formuoti, komitetus ir taip toliau. Aišku, kad parlamentas turi daug laisvės. Įspūdinga yra tai, kad um, taryba ir komisija niekuomet nebandė užginčti tos autonomijos. Nedaug yra kažkokių tai tokių um, bandymų pristabdyti tą autonomiškumą, riboti jį, ar tokiu atveju, kuomet taryba būtų užginčiusi Europos parlamento statutą, visą struktūrą. Taigi um, komisija taryba neturi turi kokiu tai didesnių galimybių daryti politinį spaudimą parlamentui jo darbe vienintelis toks parlamento autonomiškumo apribojimas tai yra žinoma būstinės vietos klausimas ir kalendoriaus klausimas, nes sutartyje yra pasakyta, kad parlamentas turi surenkti 12 uh, savaitinių sesijų, kurios turi įveikti Strasbūrę. Taigi, Reikia, aišku, prisiminti, kad e, kompromisas ne iš kažkur nukrito, kad tai buvo suderinta tarp vyriausybinėje konferencijoje ir Devyniasdešimt pirmais metais Europos parlamentas plenarnėje sesijoje išsakė savo poziciją dėl to, ar tikrai reikalinga buvo statyti pastus Briuselėje. Kaip galima dabar aiškinti tą Europos parlamento autonomiškumą? Galima dviejopai vertinti tuos e, visus reikalus. Visų, vienas variantas būtų galvoti, kad ES tai yra tarptautinis organizavimas kažkoks, kuris nedaug ko skiriasi nuo kitų e, tarptautinių organizacijų. Taigi valstybės narės, e, narės tos organizacijos turėtų nuspręsti, kaip dirbti ir kur turėtų būti. Um, kur turi būti ir darbo vietos, kaip kad 341 straipsnį pasakyta. Kita vertus, tai yra pusiau federalinis galbūt toks būtų variantas, taigi čia būtų dviejopas požiūris, arba pamirštame iš viso tą teisinį bazę ir vertiname, kad, Europ, kad tai yra įgytoji teisė dėl Europos parlamento autonomiškumo, kad nėra tokių didelių apribojimų. Čia galime pasakyti, kad sutarčių rengėjai paliko parlamentarams teisę spręsti, kaip jie posėdžiaus, kur, kiek bus komitetų, kokios bus vidinės procedūros. Ir taip pat galime ginti tą mintį, kad tokia istorinė situacija sukūrė teisę Europos parlamentui turėti didelį autonomiškumą. Taigi šiandien um, tas autonomiškumas ir paremė, pagrindžia visą um, ES politinę sistemą. Iš esmės tai išplaukia iš uh, parlamento darbo organizavimo, viso biudžeto, administracijos, uh, visos sandaros. Taigi, uh, buveinės klausimą sunku būtų pateisinti tokiame kontekste. Kitas variantas, kai būtų galima viską vertinti, tai pamirštumėm visą tą teisinę bazę dėl um, parlamento darbo, galvotumėm, kad tai nieko nereiškia, kad iš esmės parlamentas neturi jokių teisių, tiesiog valstybės narė 60-metį galvoja, kad nebūtina apibriežti Europos parlamento įgaliojimų ir, ir, ir um, tiesiog pasiliko savo teisę bet ką spręsti dėl parlamento darbo, taip pat ir dėl buveinės vietos, kaip kad sutartyje dabar yra pasakyta ir tai reikštų, kad parlamentas neturi daug galimybių spręsti, kur e, posėdžiauti. Paprastai Tokius klausimus valstybėse apibrėžia konstitucija, įstatymas ar praktika ir paprastai parlamentas neturi teisės keisti savo sesijų vietos. Tai iš tų požiūrių išplaukia mm, tokia, sąlyga, tokia išvada, kad neturėtų parlamentas didelės, didelių galių keisti savo buveinės vietą. Bet kita vertus reikia prisiminti dokumentus, kurie reglamentuoja um, buveinę, kad tai yra, kad būstinė buveinė būtų Strasbūras parlamentui, e, darbo vietas, e, gal čia galime kalbėti apie Briuselį ir panašiai, bet pagal sutartį yra aiškiai pasakyta, kad buveinė yra apibriešta uh, būstinės vieta yra apibriešta kaip Strasbūras ir tai yra apibriešta sutarties 48 straipsnė, taigi norint kažką pakeisti, reikia keisti sutartį. Ir mm, nekarta teisingumo e, teismas yra e, prieėmęs nutartis ir 97-2012 metais, e, kad iš tikrųjų tai, kad parlamentui yra nustatyta, kur turi būti jų būstinė, nėra jų įgaliojimų kažkoks pažeidimas, nes visą tai yra apibriešta apibrėžtos sutarties. Man liko tik trys minutės, tai norėčiau e, truputėlį pamastyti apie kitų parlamentų situaciją, nes man atrodo yra svarbu lyginti situaciją ir aš mm, žinau, kad mano kolegos išsame, išsamius tyrimus yra atlikę. Taigi, aš tiesiog paimsiu keletą pavyzdžių iš pačios Europos Sąjungos. Pavyzdžiui, Portugalija, Vokietija, Junktinė karalystė, Prancūzija. Matome, kad visais šiais atvejais e, parlamento vieta būstinė mm, nėra kontroliuojama pačio parlamento. Ji yra apibriešta arba konstitucijai, kaip kad pavyzdžiui Vokietijos atveju, arba kitame įstatyme kitų valstybių atveju, tačiau pats parlamentas neturi jokių įgaliojimų pakeisti savo būsinės vietos. Viskas, aišku, priklauso nuo politinės mm, sistemos, bet Čia vykdomoji valdžia negali įsikišti į tuos klausimus. Dabar jeigu paimtumėm į e, e kitas valstybės, ne ES valstybės, manau, kad tai būtų dar svarbesni pavyzdžiai, aktualesni pavyzdžiai, nes pavyzdžiui, ES struktūra gal panašesnė į JAF ar Brazilijos sistemas, nei į valstybių narių sistemas. Ir pavyzdžiui, Brazilijoje pasakyta, kad e, federalinėje sostinėje renkasi parlamentas ir parlamentas neturi galimybės kažkur kitur pasėdžiauti įstatymą. Yra pasakyta, kad nebent yra kokių labai svarbių priežasčių, tik tuomet gali um, kitoje vietoje parlamentarai posėdžiauti, bet tik tai išimtinais atvejais, bet tai irgi neturi jokių, jokios, jokio kitokio poveikio. Toliau um, JAV irgi yra Kolumbijos apygardoje nustatyta, kad turi uh, Vašingtonė posėdžiauti um, parlamentas. Uh, pagal tradiciją, jeigu kongresmenai nuspręstų, kad jie rinktųsi kažkur kitur, tai taip ir būtų, tuomet parlamento būstinė būtų ten, kur jie susirinka, tačiau vėlgi tai neturi jokios prasmės, kadangi jie posėdžiauja ten, kur posėdžiauja. Ir dabar, jeigu žiūrėtumėm į ES, vėlgi čia nėra nieko rašytinio pasakyta dėl to, kas yra sostinė. Uh, Pavyzdžiui, Šveicarija, tarkim, labai savarankiškai e, viską organizuoja, bet irgi ten nieko nepasakyta, yra centralizuotai, kiek tai renkta Ženevoje, pavyzdžiui, posėdžių. E, Šveicarijos parlamentas yra posėdžiavęs ten. Dabar, jeigu pažiūrėtumėm į mm, Merkosūro parlamentinę asamblėją. Čia irgi vyko daug diskusijų dėl e, šios institucijos būstinės vietos ir buvo nuspręsta, kad uh, jis dirbs ten, kur ir kitos Merkosūro institucijos, tai yra Montevideo ir um, atitinkamai nuspręsta ir kaip um, yra vietos paskirstos. Dabar yra ir tokių parlamentų, kurie pasėdžiavo ne sostinėje, pavyzdžiui, Čilė vyriausybė Santiagė dirba, o parlamentas kitame mieste. Tai buvo nuspręsta, kai demokratija buvo atkurta, dėl to, kad buvo siekiama decentralizuoti valstybę. Ir dabar vis tik tai vyksta diskusijos dėl to, ar neturėtų ir parlamentas sugrįžti į Santiago. Dabar Pietų Afrikos Respublika irgi toks atvejs yra minimas, keturios provincijos ten yra kurios nori, kad turėti politiką politinės institucijos buvo nuspręsta, kad parlamentas bus Keiptaunė vyriausybė prie Torijoje, taigi yra tarp keturių provincijų šiek tiek paskirstos tos būsnės. Nėra mokslinio atsakymo, kuris leistų paaiškinti e, mūsų parlamento autonomiškumą. E, galime pasakyti, kad parlamentas turėtų turėti teisę nuspręsti, kur turėtų būti jų būstinės vieta, bet vis tik tai e, vertinant kitų parlamentų situaciją nėra tokio varianto, tai labiau yra išimtis tokia gale parlamentui pačiam spręsti, kur yra jo posėdžiavimo vieta. Paprastai tai yra politinis sprendimas ir čia Mm, tiesiog Europos parlamentas turi didesnį autonomiškumą, nei kad įprastai kiti parlamentai turi. E, merci beaucoup. Labai ačiū. Aš atsiprašau, kad mes e, turėjome priboti su kalbėjimo laiką. Dabar norėčiau pristatyti antrąjį kalbėtoją, Richard Viteika. Jis yra Lankasterio universiteto lektorius. Jis kalbės apie parlamento ir jo vidaus organizacijos principus, pirmiausia kalbės apie komitetus, partijų grupės ir nacionalinės partijas. Taip pat jis kalbės apie kitas ES institucijas, jų politikos kūrimą, e, komparatyvę ją teisėkurą ir bendrai komparatyvinę politiką. Jis yra parašęs nemažai knygų ir straipsnių apie ES ir apie komparatyvinę politiką. Ypač e, norėčiau išskirti pasarąją knygą apie Europos parlamento komitetus, nacionalinių partijų įtaką ir e, teisė kūrinius įgaliojimus. Kartu su Simon Hicks jis yra atlikęs keletą parlamentarų apklausų dėl Europos parlamento vidaus sąrangos ir e, parlamento buveinės e, vietos klausimą. Jis e, yra nemažai kalbėjęs apie e, E, nacionalinių partijų įtaka, taip pat e, yra paskelbęs e, daug kitų knygų susijusių su nacionalinių partijų įtaka, Europos parlamento įtakingumu, apie partijų kontrolę, Europos parlamento komitetų sistemos sukūrimas 77-99 metais, vadinasi, jis yra gerai su to susipažinęs. Taigi labai džiaugiamės, kad jūs esate su mumis. E, dėl tos priežasties aš norėjau paskaityti apie jūs, nes manau, kad visiems yra labai svarbu žinoti, kas jūs esat. Ačiū, kad suteikėt man galimybę kalbėti šiame posėdėje komitete, e, kuris e, domisi tokio plačiu temų diapazonu. Manęs buvo paprašyta, kad pakalbėčiau apie Europos parlamento apsisprendimo teisė, priimti sprendimus, kaip turi atrodyti jo sąranga, kokia yra parlamento skaitomybė rinkėjams ir taip pat apie ES teisėkuros procesus. Aš e, atlikau šiek tiek akademinio tyrimo apie Europos parlamentą, e, analizavau e, judėjimą Europos parlamento viduje, už jo ribų nagrinėjau komitetų sistemą Ir e, žinoma, kad dabar e, natūralu yra, kad Europos parlamentas turinti savo darbo tvarkos taisyklės galėtų pats nuspręsti ir kur jis dirbs. Taip pat norėčiau e, pasakyti, kad bendrai Europos parlamentas dažnai yra vertinamas iš kitokios perspektyvos, tarsi tai būtų dviejų rūmų sistema ir atskiri rūmai posėdžiauja skirtingose miestuose. E, bet aš bandėčiau dabar panagrinėti, e, kaip iš tiesų ir kur Europos parlamentas, ką galvoja Europos parlamento nariai apie tokį darbo paskirsimą ir kaip Europos parlamento nariai jaučiasi atskaitingi už Europos parlamento veiklą. E, pirmiausia, kalbant apie pokyčius Europos parlamento viduje, už jo ribų ir komitete, tetuose. Atrodo, kad Europos parlamentas tampa vis labiau profesionalus. Socialinių mokslų terminologija vadovautis jis tampa daug e, labiau institucionalizuotas. Jis e, stengiasi tokiu būdu dirbti efektyviau ir veiksmingiau. Be abejo, yra tam tikrų mastų kuriamos ir vidinės vadovų veiklos ribos. Dabar matome, kad e, Europos parlamento narių kaita labai ženkliai sumažėjo po 94 metų rinkimų, kai e, pasikeitė 58 procentai rinkėjų. 2009 metais pasikeitė tik tai 50 procentų. Jeigu pažvelgtume į tai, kaip e, parlamento, parlamentarų e, profesinė karjera susiklosti ir kaip keitėsi nuo 79 metų, tai pamatytume, kad 79 metais atėjusiai parlamentarai paprastai išlėdavo parlamente porą trejata kadencijų, o dabar neretai jie e, apsiriboja tik vieną kadenciją. Matome, kad e, dabar po 2009 metų e, rinkimų Europos parlamento nariai mažiau linkia keisti komitetus neretai maždaug vienas iš, viena iš penkių vietų e, komitete priklauso senbuvėms. Ir e, kam tenka vadovų vietos Europos parlamente. Čia irgi atlikome tyrimą ir paaiškėjo, kad labiau patyrusiai parlamentarai tampa e, komitetų pirmininkais arba tampa vicepirmininkų vietas. Taigi tokio pobūdžio pokyčiai turėtų vykti Europos parlamente ir toliau, jeigu parlamentas taps vis labiau institucionalizuotas ir susikurs išteklius reikalingus teisėkūriniai įtakai sustiprinti. Europos parlamentas toliau galėtų e, pasinaudoti ir teisę nuspręsti, kur dirbti. Tai e, suteiktų daugiau lankstumo pakeistų jo darbo tvarkaraštį, o dabar to parlamentas negali daryti. Lankstumas leistų parlamentui greičiau reaguoti į pokyčius ir efektyviau paskirstyti darbo krūvį. E, dabartinė Europos parlamentui suteikta judėjimo laisvė, nors ir yra numatyta, e, kad parlamentas pats gali spręsti dėl darbo tvarkos taisyklių, jam e, leido tik tai sustiprinti vykdomosios valdžios kontrolę. Dabar atrodo, kad kai 2004 metais pradėjo dirbti Baroso komisija, Europos parlamentas de facto įgavo daugiau įgaliojimų. E, dabar natūrali progresija būtų, kad Europos parlamentas pats nuspręs, kur bus jo darbo vieta. Ir tai leistų sustiprinti jo teisė kūrinį vaidmenį. Turime suprasti, kad Europos parlamento daugelis politologų netraktuoja e, kaip E, lab, kaip dviejų rūmų parlamento sistemos, todėl negalime prilyginti šio parlamento nacionaliniams sistemos. Mesgi turime Europos parlamentą ir ministrų tarybą, greičiau būtų galima tokias instancijas išskirti, bet e, e turime nepamiršti, kad jų galios labai ženkliai skiriasi. E, tai, kad e, dvišalis parlamentas, e, atsiprašau, dviejų rūmų parlamentas dirba dviejose miestuose yra įprasta, bet ne visuomet taip yra. Jungtinė karalystė, pavyzdžiui, neturi tokios padėties. Profesorius Kosta kalbėjo, kad ES dabar pasikeitė nuo to, kas buvo anksčiau. 1950 e, metais buvo sukurta sutartis, pagal kurią buvo paskirstos ES institucijų darbo vietos. Mes suprantame, kad Europos parlamentas ir Europos taryba teisėkūrinėme procese yra centrinės institucijos, ar tai būtų formalios ar neformalios e, dėrybos procedūros. Ir jeigu Europos parlamento darbo vieta e, turi įtako šio proceso efektyvumui, tai tada ir pats parlamentas turi nuspręsti, kur ta darbo vieta turi būti. Praktinė prasme mes taip pat žinome, kad e, Europos parlamento tyrimų grupės apklausinėja parlamento narius E, parlamento nariai turi susitikti su daugeliu suinteresuotų grupių atstovų. Dauguma jų yra įsikūrę Bruselėje. Bent jau kartą per savaitę visi parlamentarai susitinka su Bruselėje esančiais įvairių suinteresuotų grupių atstovais. Be to, kas savaitę buvo nustatyta, beveik visi parlamentarai susitinka su Europos komisijos personalu. Vadinasi, e, tarp Europos parlamento tarybos komisijos ir suinteresuotų grupių vyksta nuolatiniai kontaktai. Todėl Jeigu būtų leista Europos parlamentui pačiam nuspręsti, kur bus jo darbo vieta, jis turėtų daugiau lankstumo ir tokį darbo tvarkaraštį, kuris yra įprastas daugeliu nacionalinių parlamentų. Dabartinėme Europos parlamente daugiausia balsuojama yra Strasbūro, per Strasbūro savaitės. E, vadinasi, e, tie balsavimai neišplaukia tiesiogiai iš diskusijų. Ir daugelis žmonių tai atrodo keista. Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, yra įprasta, kad parlamentas balsuoja iš karto po diskusijų. Ir todėl e, kartais būna sunku žinoti, kada tiksliai įvyks balsavimas, bet bent jau parlamentarai gali išklausyti diskusijas ir iš karto po to balsuoti. Kai kuriuose e, parlamentuose yra įprasta, kad klausimai, komitetų svarstymai ir balsavimai vyksta tą pačią dieną, kaip ir plenarinio posėdžių, e, plenariniai posėdžiai. Aišku, parlamentas gali organizuoti savo komitetų posėdžių Strasbūrė, bet jeigu būtų galima lankščiau organizuoti tvarkaraštį, tai parlamentas e, būtų kur kas efektyvesnis. Dar vienas dalykas e, parlamentarų nuomonių apklausa rodo, kad dauguma jų remia mintį, kad plenariniai posėdžiai vyktų Bruselėje, jeigu to pageidaujama. Mes žinome, kad Europos parlamento e, tyrimų grupės 2006 ir 2010 e, buvo išsiaiškinę, kokios yra parlamentarų nuomonės ir matėme, kad 70 e, procentų parlamentarų sakė, kad Europos parlamentas turėtų organizuoti uh, E, savo posėdžius Bruselėje. Šiuo metu Europos parlamento nariai e, susiduria su tam tikra kritika iš žiniasklaidos dėl to, kad e, Europos parlamento darbo vietos yra taip paskirstytos. Jeigu parlamentarai galėtų nuspręsti, kaip dirbti ir kur dirbti, jie galėtų jausis atskaitingesni prie savo rinkėjus. Dabar jie to negali padaryti, nes jie negali nuspręsti, kur dirbti. Uh, Todėl aš manau, kad e, tai yra labai svarbi priežastis Europos parlamentui e, reikalauti, kad jam būtų suteikta teisė pačiam priimti tokį sprendimą. Respected. Labai ačiū, džiaugiuosi, kad jūs neviršėte jums skirto laiko. Prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui, norėčiau sužinoti, kas iš mano mielųjų kolegų norėtų pakomentuoti. Aš e, stengsiuosi viską sąžiningai paskirstyti. Pranešėjai, aišku, turės kalbėti Kosta. Pakelkit ranką ir palaikykit ją pakėlę, tada mes matysim. Labai džiaugiuosi jūs visi pirmininkė matydamas. Jūs taip pat, jūs jau pirmasis sąrašė rašytas. Labai ačiū. Kol kas kalbėtojų sąrašo dar e, nebaigėme sudaryti, jeigu norėsim galėsim dar įtraukti, bet aš daugmaž turėčiau žinoti, kiek bus norinčių kalbėti. O dabar norėčiau suteikti žodį Hervik Hoffman kuris yra Europos viešosios teisės e, specialistas Luksemburgo universitete. Hervgas Hoffmanas, kaip jau sakiau, yra profesorius e, Europos viešosios teisės Žan Monė grupės e, vadovas Luksemburgo universitete. Jis yra dirbęs e, Paryžiuje, Kolumbijos teisės mokykloje, Europos viešosios administracijos institute, Luksemburgė jis įsteigė Europos teisės centrą kaip e, Kielno e, advokatų tarybos narys iš šiuo metu yra priimtas į ES teisingumo teismą. Hervig Hoffmanas yra paskelbęs daug darbų apie ES administracinę teisę. Jis e, yra keletos teisės leidinių redakcijų narys Taip pat jis atlieka mokslinį darbą Europos administracinės teisės rytyje ir Europos teisės institute. Tarp jo leidinių yra administracinė teisė ir politika Europos Sąjungoje. Toliau dar vienas kūrinys vokiškai, toliau tam tikrios Europos integracijos kvadratinės problemos. E, ES vykdomosios valdžios pluralizacijos konstituciniai aspektai. Taigi labai turtingas esate leidinių požiūrių ir džiaugiuosi, kad jūs toks specialistas atėjote čia. Would, two... Ačiū, kad pakvietėte mane į šį susitikimą. Tris dalykus norėčiau pasakyti, daugiau dėl principų, dėl konteksto ir kaip galima būtų visą tai pagerinti. Europos parlamentas per 60 metų lab, 16 metų pažengė labai toli į priekį lyginant su kitomis institucijomis. Jis gavo labai daug galių, biudžeto, įstatymų leidybos srityje. Ir vykdomoji valdžia jam turi atsiskaityti. Bet, kaip žinome, Europos parlamentas negali visiškai pats apsispręsti dėl savo darbo vietos. Jeigu palygintume į, jį su valstybėmis narėmis, 27, tai bent jau šešiose valstybėse narėse, konstitucijose yra numatyta, kur yra parlamento būstinė. Pavyzdžiui, Danijoje, Švedijoje, Latvijoje, Luksemburgė. Bet paprastai parlamento būstinė yra ten, kur yra vykdomoji valdžia. Ir Europos sutartyse yra numatyta yra numatyta daug dalykų, kurios ne visiškai atitinka valstybių narių konstitucijas. Kokia yra ta organizavimosi teisė? Tai yra ir gale, ir prievolė organizuoti savo darbą pačiam. Kaip minėjome, tai yra 232 sutartys dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnis. Čia numatyta, kad parlamentas nusistato savo veiklos tvarką ir Europos teisingumo teismas nustatė, kad parlamentas turi teisę imtis tokių priemonių, kurios atitiktų jo numatytą darbo tvarką. Parlamentas netgi privalo organizuoti savo darbą taip, kad tai atitiktų jam sutartimis numatytos įgaliojimus. Parlament, parlamentas privalo pasinaudoti sutartyje numatytomis jam teisėmis ir galiomis. Jeigu pažiūrime į šį, šį saviorganizavimosi kontekstą, 231 straipsnė 6 protokolė yra numatyta būstinės klausimas, 341 straipsnis taip pat sako, kad būstinė turi būti nustatyta vyriausybių sutarimu, tai yra gana unikalus, nu, unikali nuostata sutartyse. Ir Edinburgo sprendimas, kaip žinote, tą patvirtintų. Visą tai paskui buvo perkelta į Amsterdamo sutarties šeštąjį protokolą ir į atitinkamai sutartį dėl ES veikimo, o tai yra pirminė teisė. Tokie yra Tokia yra įstatymų bazė. Ir ką parlamentas gali daryti, jeigu mano, kad reikėtų kažką pakeisti šioje srityje. Ypač, kai kalbam apie būstinės klausimą. Yra dvi galimybės. Viena yra keisti sutartį, kita yra išsemti visas galimybės, kurios, kurios numato ta teisė organizuoti savo darbą pačiam pagal sutartį. Pasvarstykime pirmąją galimybę. Trys yra punktai, čia galima būtų išbraukti šeštąjį protokolą, bet 341 straipsnis nenustotų galioti, tai nebūtų gera mintis. Galima iš... Šitas straipsnis nuvedė prie Edinburgo sprendimo, taigi jis išliktų galioti, netgi jeigu išbrauktume tą šeštąjį protokolą. Kitas dalykas būtų išbraukti ir protokolą, ir 341 straipsnį. Tai reikštų, kad Europos parlamento saviorganizavimo teisė, savo veiklos organizavimo teisė ir nu, taip pat ir teisė nustatyti savo veiklos pobūdį ir darbą išliktų, bet šita teisė būtų įgyvendinama tik tai bendradarbiaujant su suinteresuotomis valstybėmis narėmis. O tai, žinoma, reikštų tam tikras laisvės. Mm, bet galbūt nereikėtų atsisakyti to 341 straipsnio ir 6 protokolo ir pakeisti juos. Ir teismas, kaip žinome, negali peržiūrėti pirminės teisės, gali tik tai peržiūrėti sprendimus, kurie priimti pagal tą pirminę teisę. Ir Taigi parlamentas kaip ir ne, e, teismas negalėtų nuspręsti dėl e, būstinės keitimo. Sutarties pakeitimo procedūra, kaip minėjau, kaip visi žinome, e, nėra tokia paprastai. Reikia, kad pakeitimą vis, ratifikuotų visos valstybės narės. Bet prieš tai parlamentas turėtų pateikti pasiūlymą, jeigu nori, galbūt kartu su kitais pasiūlymais, sakykime, kartu su Europos plėtros pasiūlymu arba su kartu kažkokiais kitais pasiūlymais, kuris patikė komisija. Žodžiu, bet kuriu atveju, bet kuri institucija turėtų teisę pasiūlyti tarybai tokį pakeitimą, tada vadovų taryba nuspręstų, ar reikia kažką daryti ar ne. Bet kuriu atveju vyktų tarp vyriausybinė konferencija ir vienbalsiai būtų nuspręsta daryti tuos pakeitimus ar ne ir tada reikėtų nuspręsti, ar reikia ratifikavimo ar ne. Bet būtų valstybių narių, jau žinome, kad, kurios nesutiktų, kad būtų pakeista oficialiai Europos parlamento būstinė. Bet koks sutarties pakeitimas yra rizikingas dalykas. Visų pirma, todėl, kad dėrybose jau reikalai gali pakrypti tokią linkmę, kokios Europos parlamentas galbūt visai nenorėtų. Ir galbūt visas tas, visa ta būstinės klausimas vėlgi iškiltų ir šalis, kurios įstojo tik tai 2004 metais, tai būtų taip pat ir vietų pasidalimo klausimas ir šalis įstojusios 2004 metais galbūt norėtų į, į kažkokį tai naujovį nešti ir panašiai ir panašiai. Taigi klausimas ką parlamentas gali padaryti, esant dabartiniai sutarčiai. Teisingumo teismo praktika 12-7 metų atvejais čia galėtų būti taikoma. Kas ten pasakyta? Pasakyta, kad tas savireguliavimo teisė parlamentui turi leisti valstybėms narėms vis tik tai nustat, iš, nustatyti parlamento būstinę, bet ir pagal šeštąjį protokolą Strasbūras yra pagrindinė būstinė, o šio sprendimo ribose parlamentas gali pats nuspręsti, kokiu būdu jisai dirba ir kur jisai tą veikia, tą daro. Šiame kontekste galima įsivaizduoti, kad parlamento darbo būdas galėtų būti šiek tiek pakeistas. Kai kurie tokie pakeitimai jau buvo patekę į teismą. Ir aš galiu pasakyti, kad galime įsivaizduoti, kaip atrodytų kalendoriaus pakeitimai. Skirtumas yra daromas tarp įprastinių plenarinių sesijų ir dalinių plenarinių sesijų. Normalios plenarinės sesijos turi, būti, turi vykti Strasbūrė, tačiau yra ypatingųjų sesijų, pavyzdžiui, biudžeto klausimais ir nėra nustatyta, kiek iš tikrųjų turi užtrukti sesija, kuri, yra, kuri vyksta Strasbūrė. Nebūtinai savaitę, gali būti ir kitokių galimybių. Žinau, kad šiandien tam laiko neturime pasvarstyti, bet aš galėčiau kitą progą pasinaudodamas apie tai pakalbėti. Taigi yra galimybių dirbti pagal dabartinę, pagal dabartinės sutartis ir pagerinti darbo sąlygas parlamente ir, kaip sakant, sumažinti tą keliaujantį cirką arba bent jau jo mastus, kaip tai yra vadinama. Žinau, kad jūs techninius sprendimus geriau išmanote negu aš, bet teisiškai yra taip, kaip aš sakyčiau. Dar vienas dalykas, tai parlamentas organizuoja savo darbą pats ir gali imtis tam tikrų susitarimų su valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, su Luksemburgu jau yra toks susitarimas ir jis netitinka sutarties. Pavyzdžiui, 50 procentų darbuotojų turi gyventi Luksemburgė, bet ne visi darbuotojai, kaip reikalauja sutartis. Be to, galėtų parlamentas panašių principų susitarti ir su Prancūzija, tokiu būdu šiek tiek palengvindamas savo gyvenimą Galbūt iki to laiko ir sutarties pakeitimas jau būtų įmanomas. Dabar trumpos išvados. Pilnas sutarties pakeitimas, keičiantis būstinės klausimą, yra įmanomas ir galbūt net būtinas, bet tam reikia uh, E, na, tokių aiškių sprendimų, bet įmanoma pagerinti situaciją ir laikantis dabartinio teisinio reglamentavimo, nieko nekeičiant. Ačiū. Ačiū. Svaising. Labai ačiū. Man atrodo, vaizdas darosi vis aiškesnis ir aiškesnis. Toliau mm, Andrės Maurai iš Vokietijos. Jis yra Vokietijos tarptautinių saugumo reikalų institutų instituto direktorius Briuseliais, taip pat yra politikos mokslo Europos integracijos profesorius Innsbruko universitete. Ponas Maurė yra taip pat e, parlamentų observatorijos patariamosios valdybos narys e, pagal Lisabono sutartį. Jis taip pat anksčiau dirbo Into komiteto Europos parlamente kaip mm, komandiruotas nacionalinis ekspertas ir buvo Europos konstitucijos konstitucinio konvento patarės. Ponas Maurė taip pat yra išleidęs daug veikalų apie parlamentą, parlamentarizmą Europos Sąjungoje, Europos tačių reformas, es valdymą ir Europos parlamento veikimą. Daugelis jų darbų, jo darbų yra vokiečių kalba, aš galėčiau perskaityti, bet gal tiek to, tai yra Europos Sąjungos institucijos išsiplėtusios ES e, konstitucinė struktūra ir bei kiti darbai. Ačiū pirmininkė, gerbiami e, parlamento nariai, kai mane pakvietėte kalbėti šio klausimą, aš pabandžiau mm, atskirti ką mes vokiškai vadiname teise į savo darbo organizavimą e, ir tai, ką jūs vadinate teise į savo darbo organizavimą, nes Yra skirtumas. Visų pirma, kalbame apie parlamento teisę į e, savo organizavimą, savo darbo organizavimą, tai yra ir darbo tvarkos taisyklėse aptarta ir eiliniuose komiteto sprendimuose tai atsispindi ir dėrybose tarp institucijų tai matoma ir e, kai na, kalba apie antrinę, tretinę teisę. Uh, Visa tai, kas leidžia parlamentui veikti efektyviau, tai yra vienas dalykas ir tai yra pagrindinis variklis paskatinęs įtvirtinti labiau tą teisę į, į savo darbo organizavimą pagal Europos parlamento praktiką visose institucijose procedūrose, darbas su kitomis institucijomis Briuselį, kad būtų efektyviau visi tie procesai organizuojami politikos ciklo kontekste. Kiti argumentai yra pateikiami, kad reikia tos procesus labiau koncentruoti Briuselėje, Briuselio mieste, tai nes tai turi ir finansinių, aplinkosauginių padarinių ir mm, jeigu institucija visa turi keliauti nuolat, tai eina kalba ir apie darbuotojų darbo sąlygas ir visą darbą, kuomet visa ta veikla yra padalyta tarp skirtingų vietų. Tai čia vieni dalykai, kiti dalykai. Uh, yra sėtini su Europos teisingumo teismo sprendimais ir tais argumentais, kuriuos teikia kai kurios mm, svarbios valstybės narės. Tai yra institucijos teisė į apsisprendimą. Čia jau eina kalba apie valstybių narių teisę ir pareigą apibriežti mm, institucijų būstinių vietą Tai yra 341 sutarties straipsnis, aišku, kad bendru sutarimu valstybių vyriausybių yra um, apibrėžiama būstinė, tai čia labai toks aiškus dalykas. Ir taip pat šeštas protokolas. Kitas dalykas sutarčių. Um, valdytojos yra valstybės narės, tai jos yra steigėjos, jos turi visas galės, čia viskas aišku. Ir jų kompetencija yra apibriežti ir parlamento vietą ir, ir visą tą veiklą apibriežti, kuri turi vykti kur. Teisingumo teismo, čia sprendimą paminėčiau. Toliau kitas argumentas yra, kodėl reikėtų koncentruoti visą parlamento darbą Briuselėje, yra tai, kad nuolat keliamas tas klausimas nuo 2006 ir 2010 metų mm, parlamentarų keliamas klausimas ir, ir 2010 metais situacija nepasikeitė. 70 procentų narių, arba bent jau tų narių, kurie atsakė tą klausimą, sako, kad jie yra tvirtai už arba už tai, kad um, turėtų būti jiems leista renkti e, sesijas Briuselė. Tai nebūtinai reiškia, kad jie renksta sesijas Briuselė, tiesiog jie nori tos teisės renkti sesijas Briuselė. Toliau palyginkime su situacija kitose valstybės narėse ir trečiose šalise. Čia aš e, tris tokias galimybės išskirčiau. Visų pirma, tai būtų konstitucijos ar tarptautinės organizacijos, kurios numato, kad institucijos institucijų e, vietos yra apibrėžiamos e, pagal, e, čia Prancūziją aš paminėčiau, Prancūzija, pažiūrėjau, už Strasbūrą, kuri pasisako, arba Argentiną aš paminėčiau, tarptautinės organizacijos, jungtinės tautos, pasaulio priekybos organizacija, NATO. Čia nieko nėra pasakyta sutartisi dėl jų būsnės. Toliau yra mažuma valstybė valstybių - Austrija, Belgija, Airija, Luksemburgas, Švedija, šešios nedidelis, nedidelis skaičius, toliau e, tarptautiniu mastu būtų Pietų Afrika, JAV, e, tarptautinės organizacijos, e, kurios turi, pavyzdžiui, Hartija 12.1 straipsnis, kad kiekviena valstybė narė į ASEAN skiria um, savo atstovą į būstinę Džakartoje. Čia nepasakyta, kad e, Džakarta yra sostinė, bet uh, pel per tą straipsnį, taip kaip ir aišku, kad e, vis tik tai buveinė turėtų būti Džakarta. Dabar e, kokiais pavyzdžiais būtų galima pasiremti, pamastant dėl Europos parlamento situacijos ir ką reikėtų galvoti apie tarpvyriausybinę konferenciją, kuri galėtų pakeisti situaciją. Aš pažiūrėjau į valstybės narės ir turiu du įdomius pavyzdžius. Airija kur konstitucija apibrėžia oficialią rezidenciją e, prezidentą Dublinė ar prie e, Dublino ir asamblėjos sesija e, turėtų vykti Dublinė ar prie Dublino, kaip kad jis nuspręstų kars nuo karto. Tai toliau Švedijoje Riksdagas irgi e, speakeris turi teisę, mm, parlamentas turi teisę apibriežti, nuspręsti dėl savo vietos. Tarptautinimas Argentina, Argentinoje specialių kongreso įstatymų yra nusprendžiama, kas bus sostinėje ir kur posėdžios parlamentas. Tai e, reiškia, kad turi nuspręsti įstatymų, tai, bet tai nėra sutartis. Pietų Afrikoje tuo tarpu parlamentas yra Cape Town'e ir vis tik tai galima nuspręsti, kad ta vieta gali būti kitur. Ką tai reiškia praktikoje, jeigu atsižvelgiame, kad yra toks duotas faktas, kad yra ribojamas tas e, apsisprendimas 341 e, straipsnių, kad e, yra nustatoma institucijų būstinė. Tai ką reikia daryti? Reikia arba pakeisti 341 straipsnį protokolą 6 ir dabar reikėtų kelti klausimą, koks turėtų būti tų pakeitimų mastas. Ir čia reikėtų aiškiai skirti uh, tarp to, ar reikėtų iš apibriežti, kur turėtų būti tos e, būsnės vietos, e, nustatyti tas vietas, ar reikėtų pakeisti tą formuluotę bendrų sutarimų valstybių vyriausybių. Ar reikėtų keisti 48 straipsnį sutarties ir atidėti uh, Um, tą būsnės pakeitimą, bet paspartinti reformą, ar reikėtų sukurti parlamento apsisprendimo teisę pagal Pietų Afrikos ar Argentinos uh, pavyzdį, kad pati institucija per antrinę teisę turi galimybę apsispręsti, kur bus jo būstinė, kad nebūtų ta būsnės vieta apibriešta įstatymė pagrindinėme. Taigi yra čia įvairių variantų. Uh, yra supaprastinta procedūra, pavyzdžiui, tarkim, čia tokia galimybė, aš atmeščiau ją, septintas ratinis irgi ne, nebūtų taikinas, nes čia jis apsiribuoja trečias sutarties ratinį toliau, būtų galima procedūras pakeisti taryboje, um, bet bendras valstybių sutarimas nėra tarybos sprendimas, tai irgi neveikia. Toliau 48.3 dalis būtų kitas variantas, supaprastinta peržiūros procedūra būtų įmanoma, jeigu pakeitimo um, mastas tai pateisintų, bet aš galvoju, kad tai nėra tikėtina, nes e, tokio pakeitimo mastas reikštų, kad e, Prancūzija, Luksemburgas neturėtų galimybės įtakoti to sprendimo. Taigi tai būtų tada įprastinė peržiūra su e, vyriausybinė konferencija, 2015 metai būtų, reikėtų galvoti, kad reikėtų didžiulį reformų paketą parengti. Uh, ir ne vien tik tai turbūt dėl būsnės vietos. Pakete dar būtų ir klausimas, pavyzdžiui, o kas būtų, jeigu Briuselis taptų parlamento būsnės vieta, tai kaip tada kompensuotumėm Luksemburgų ir Prancūziją už tos pakeitimus. Tai čia įvairių variantų būtų, pavyzdžiui, Europos ekonominės pinigų sąjungos miestų paverstumėm, pavyzdžiui, Luksemburgą, Europos teisingumo miestų paverstumėm Strasbūrą, įvairių variantų būtų. Uh, Keista, aišku, kad vokietis pasisako už Prancūziją ar Luksemburgą, už, už jų interesus, bet, na, aš vis tik tai um, pasisakyčiau už jų interesus, kad jeigu mes suteiktumėm daugiau galimybių parlamentui apsispręsti, kur jis dirbtų, kur būtų jo būsnė, tai reikėtų galvoti visų pirma apie efektyvumą. Aišku, tai uh, nėra neteisinga. Aš visuomet gal, galvodavau apie tą efektyvumą, kad parlamentas turi keliauti tarp Briuselio ir Strasbūro nuolat. Ir aš vis tik tai galvoju, tarp Briuselio ir Strasbūro e, esminis skirtumas yra tas, kad parlamentas atvažiuoja į Strasbūrą, jis atvažiuoja tą nuolatinį konkl... tokią enklavą, kuriame nėra uh, nuolatinių lobistų ir taip toliau. Ir uh, jeigu parlamentarai ir personalas nori susėsti, paderinti, patobulinti kompromisus, man susidaro toks įspūdis, na, aš čia apie politinius dalykus nekalbėsiu, man susidaro toks įspūdis, kad daug lengviau tai yra padaryti Strasbūrė, kur nėra visų tų lobistinių NVO įsikišimo procesų iš šono, kur parlamentas tiesiog e, sėdi pats vienas, nėra tos įtakos iš išorės, bet reikėtų, aišku, visas tas Mm, priežastis išanalizuoti, bet yra ir kitų priežasčių, kurios leistų apginti Strasbūrą kaip būstinę, nes e, štai tos 3-4 dienos yra e, suteikiamos parlamentui nepriklausomai dirbti be, kažkokio tai, be kažkokios įtakos iš šono. Uh, uh, Labai ačiū. Aš šiame klausime matau, kad mes turim puikiai galimybę peržiūrėti esamos uh, esame juridinį pagrindą mūsų Europos parlamento darbui, nacionaliniams parlamentams, organizuojant jų pačių darbą ir apibrėžiant, kaip Europos parlamentas turėtų evoliucionuoti ateityje. Ateityje e, daug kas priklausys nuo to, ką mes patys nuspręsime. Mes turime du pranešimo autorius ir pirmiausia, aš jiems suteiksiu žodį. Ponas Fox. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponios ir ponai ir gerbėmiai ekspertai už tai, kad atėjote į šiandienos klausimą. Žinote, kad Gerald ir aš rengėme pranešimą apie ES institucijų darbo vietas ir buveinės. Mes parengėme darbo dokumentą. Kam įdomu, turbūt matėte, kad e, pateiktojo komiteto dokumento e, šeštojoje dalyje e, yra svarbių faktorių. Tuo mes kalbėsime apie šio darbo dokumento turinį. Bet aš norėčiau paraginti parlamento narius šiandien pasinaudoti čia esančių ekspertų kompetencija. Jeigu norit pakritikuoti čia esantį darbą, jums pateiktą darbo dokumentą, tai prašom tą darykite, tai bus lengviau negu rytoj. Šiandien kalbame apie Europos parlamento teisės, teisės į saviorganizavimą, į sprendimą prieimimą dėl savo paties veiklos. Aš kaip Britų konservatorius pripažįstu, kad nesu labai didelis entuziastas Europos parlamento galių stiprinimo požiūriu. Man labiausiai rūpi praktinė pusė. Praktinė ta prasme, kad šeštame protokole yra aiškiai pasakyta. Parlamentas 12 plenarinių posėdžių organizuoja Strasbūrė, komiteto posėdžius organizuoja Bruselėje. Ir dėl to 200 milijonų mokesčių mokėtojų pinigų kiekvienais metais yra išvaistoma, dėl to, kad būtų dvi darbo vietos. Vadinasi, mes išvaistom, mes be to sukūrėm didelį kiekį anglės dvideginio bevažinėdami iš vienos vietos į kitą, kai parlamentas visam pasauliui deklaruoja, kad labai svarbu mažinti CO2 išmetimų kiekius. Be to, e, labai daug žmonės, darbuotojai išvaisto laiko, kai reikia važinėti iš e, vienos vietos į kitą. Kartu su Geraldu mes labai atsargiai suformulavome tokį tekstą. Mes e, nesprendžiame ar Briuselyje, ar Strasbūrė, ar kokiame kitame mieste turėtų būti Europos parlamento vieta. Kadangi mes visiškai suprantame, kad e, kiekviena valstybė turi veto teisę. Todėl mes nenorime, kad uh, tai sukeltų problemų tarp Briuselio, Luksemburgo ir Strasbūro miestų, nors neišvengiamai, kai žmonės kalba apie praktinės e, pasiekmes ir e, tam yra reikalingi konstituciniai pokyčiai. Aš rengdama šį pranešimą norėjau pasirinkti kitokią kryptį. Norėjau, kad ES sutartys būtų pakeistos taip, kad ES parlamentas pats nuspręstų, kur bus jo darbo vieta. Ir gali būti, kad ta darbo vieta bus Strasbūrė. E Aš priežinsiu, kad mano nuomonė Strasbūras yra žymiai gražesnis miestas negu Briuselis. Jame dirbti yra kur kas maloniau ir uh, e, šalia gatviai nėra užteršti šunų išmatomis. Strasbūras be abejonės yra žymiai malonesnis e, miestas darbui. Ir kyla klausimas, ar iš principo taryba turėtų nuspręsti, kur bus parlamento darbo vieta ar mes turėtume padalinti savo veiklą tarp dviejų miestų. Nes man atrodo, kad dabartinės e, mechanizmas gadina parlamento reputaciją nepaprastai smarkiai, kaip ir visos ES reputaciją. Gerbėjams ekspertams aš noriu pasakyti, kad beveik kiekvieną kartą savo rinkiminėje apygardoje susitikdama su rinkėjais aš girdžiu klausimą apie šios sistemos absurdiškumą. Ir aš manau, kad tai yra puikiai priežastis ES sumenkinti, mus kritikuoti ir tai yra aiškus pavyzdys, kodėl kai mes dirbame neracionaliai. Norėčiau paklausti ekspertų. Norėčiau, kad tai atsakytų e, mūsų sustikimo pabaigoje. Jau buvo štai šiek tiek paminėta. Kaip praktiškiausiai būtų galima pakeičiant sutartį pasiekti tai, ko aš noriu. Ar tai reikštų 431 straipsnio pakeitimą ar 6 protokolo pakeitimą? Turbūt girdėjote kitų kolegų komentarus, o galbūt, kai jų išklausysite, jūs vėl kreipsitės į mane ir sakysite, kad reikia keisti šeštąjį protokolą arba koreguoti 431 straipsnį. Nes kai aš baigsiu renkti šį pranešimą ir dėl jo reikės balsuoti plenarinėme posėdėje, mes e, norėsime, kad būtų e, pakeista sutartis taip, kad parlamentas nuspręstų, kur turės jis dirbti. Ir mes, e, ne mes nuspręsime, tai, tai yra, ne, nenorime, kad sutartyje būtų nurodyta, kur bus darbo vieta Bruselėje ar Strasbūrė. Pirmininkai, aš baigiu ir prašysiu kolegų, kad jie pasakytų. Dėkuoju, kaip sakiau, keletas kolegų jau norėjo pasisakyti, atėjo naujų svečių, kurie taip pat norės pakalbėti. Ar dar kas nors norėtų užsirašyti kalbėti? Taigi, pirmiausia, žodžiu paprasė, paprašė uh, e, Horačiai. Labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ekspertams ir pranešėjams. Noriu pagirti juos už tai, kad jie suorganizavo šį klausimą. Norėčiau tik atkreipti jūsų dėmesį kreipdamasis ir į ekspertus, ir į kolegas, į tokį keistą jūsų pasisakymo elementą. Jūs lyginate skirtingas sistemas, analizuojate sutartis, bet pamiršote istoriją. Kokia yra parlamentų istorija? Ar tai yra teisės istorija? Ar tai yra parlamento prieš pastatymo egzistuojančioms galioms istorija? Pažvelkite į Anglijos istoriją. 17 amžiuje 60 metų. Pažvelkite į Amerikos revoliuciją. Pažvelkite į 1789 metų valdymo struktūrą sukurtą Prancūzijoje tai pamatysite, kad kiekvieną kartą parlamentas yra tampa institucija, kuri pati susikuria savo veiklos taisyklės, savo struktūros taisyklės. Manau, kad Europos institucijų e, galių balansas, ES galių pusiausvyra turi būti vertinama keičiant konstituc iš konstitucijos keitimo galimybių, o ne tiek iš uh, juridinių galimybių perspektyvos. Šis klausimas turi būti sprendžiamas politiškai, o gal net geriau konstituciškai. Aš tai pavadinčiau teisę. Turbūt dar geriau būtų, jeigu mes e, vokiškąją tradiciją pasinaudotume. Jeigu administracija ir biurokracija turės teisę pati save organizuoti, tai kodėlgi išrenkamas parlamentas negali turėti tokios teisės. Aš pasinaudosiu terminų prerogatyva. Parlamentaro, parlamentaro, parlament, parlamento saviorganizavimo struktų e, teisė, prerogatyva. Ne tik apie efektyvumą čia kalbame, kalbame apie tai, kad vykdomoji valdžia ir parlamentas turi dirbti tam pačiam mieste. Tai yra ir demokratijos klausimas. Jeigu parlamentas nori kontroliuoti vykdomąją valdžią, jis turi turėti priemonės tai daryti. Atstumas leistų atsisakyti skaidrumo. Kas įvyko pastaraisiais metais, ypač po to, kai atsirado Lisabono sutartis. Europos parlamentas gavo labai stiprų demokratinį vaidmenį. Ir kadangi dabar mes turime stiprų demokratinį vaidmenį, mes turime turėti galimybę kontroliuoti demokratinės galės ir kitas Europos Sąjungos galės. Turbūt galėtume pasakyti, kad nėra kompetencijų kompetencijos Europos institucijose. Bet aš kaip portugalas jums galiu pasakyti, kad suverenumo idėja nėra šiandien tokia savaimiai suprantama, kokia būdavo anksčiau. Bet ne tik kaip portugalas tą galėčiau pasakyti. Aš tvirtai tikiu, kad net ir tokios stiprios valstybės kaip Vokietija, Junktinė karalystė ar Prancūzija yra e, ribojamos europietiškos atmosferos. Taigi mes kalbame apie kompetencijų kompetencijas, apie suverenumą, kurios šiandien iš tiesų nebetitinka galios realybės. Taigi ką mes turėtume daryti? Turėtume suteikti parlamentui O jeigu nebus suteikta, mes turėtume kreiptis į Dievą, kaip Lohas sakė. Lokas sakė savo kūrinyje. Mes turime e, reikalauti, kad būtų suteikta teisė dirbti leisti ten, kur mums patinka. Net, aš siūlau, kad būtų Bruselis. Ne todėl, kad man Bruselis patinka, bet todėl, kad čia yra dvi kitos institucijos - komisija ir taryba. Ir dar vieną dalyką galėčiau pasakyti. Labai keista, kad taryba tampa tarsi antraisiais parlamento rūmais. Be to, tai yra tam tikras e, politinis subjektas Bet e, tuo pat metu tai yra ir antrieji parlamento rūmai. Ar Britai sutiktų, kad lordų rūmai nuspręstų, ar bendruomenių rūmai e, turi organizuoti posėdžius ar ne? Ar Bundesratas galėtų nuspręsti, ar Bundestagas turi posėdžiauti Berlyne ar kur kitur? Tai būtų visiškai nepriimtina. Žinoma, e, valstybių narių e, sistema turbūt nėra tokia pati kaip taryboje, bet e, nėra prasmės e, dirbti taip, kaip yra dabar. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad man yra visiškai aišku, jog mes turime prerogatyvą nuspręsti, kur posėdžiauti. Net jei sutartyse yra parašyta kitaip. Kalbėkime ne ap tik apie sutartis, kalbėkime apie ES žmonių uh, interesus. Kadangi mes juos atstovaujame, mes turime teisę nuspręsti, kur mes posėdžiausime. The, the, the rest of the meeting, because I really... Ačiū. Manau, kad mums pusvalandžio bent jau reikia pokalbėms su mūsų kolegomis ir kole, ko pranešėjai taip pat norėtų pateikti savo nuomonės. Taigi, dabar Ponas Hefneris dar norėjo užduoti klausimą, o paskui Roberto Goltieri dar pasisakys. Ačiū. Aš peršoksiu į vokiečių kalbą, jeigu leisite, pasinaudosiu ir mūsų vertėjų paslaugomis. Dėkoju Jums už puikius pranešimus. Aš manau, kad kolegoms pasidarė daug kas aišku mes tikrai labai atidžiai rinkomės ekspertus šiam susitikimui, žiūrėjome, ką jie tyria, atsižvelgėme ir į tai, kad jie būtų iš skirtingų šalių, iš Britanijos, Luksemburgo, Vokietijos ir Prancūzijos, kad susidarytume įvairių, įvairia, įvairia pusę nuomonę. Na, o man rūpi toks klausimas. Istorijoje demokratija niekada nebuvo tai, kas nukrenta iš dangaus, tai nėra kažkoks tai gamtos duotas dalykas. Demokratija yra dalykas, dėl kurio nuolat reikia kovoti, žingsnis po žingsnio demokratiją reikia išsikovoti. Ir netgi ją iškovojus, jos negalima palikti tiesiog pačiai savo, už ją reikia kovoti ir toliau. Mes neturime jokio istorinio pavyzdžio. Jau 52 metais buvo sukurta parlamentinė asamblėja kaip baigt, toksai papildomas e, Anglės ir Plieno sąjungos elementas. Ir parlamentas nuolat stiprėjo ir radosi kitų institucijų, komisija, taryba formavosi ir galiausiai mes sukūrėme tokią institucinę struktūrą, kokią ją turime dabar. 341 straipsnis, šeštasis protokolas reglamentuoja mūsų darbo vietą. Ir jeigu istoriškai žvelgiame į šį dalyką, viską galima labai gerai paaiškinti. Bet jeigu žiūrime pra, iš praktinės pusės ir labai neutraliai žiūrima į tai, tai tada kyla nuostaba, kam, nes jokio praktiškumo čia nėra. Mes labai dažnai pamirštame diskusijoje vieną dalyką, labai dažnai kalbama apie tai, apie, kad dirbama neefektyviai ir skaičiuojamos tik išlaidos bei laikas, kurį mes sugaištama kelionėms. Be to, na ir nepatogumas personalui ir panašiai. Tačiau man efektyvumas yra kitas dalykas. Mano kaip parlamentaro e, patirtis Vokietijoje yra nemaža. Aš dirbau tris kadencijas Bundestage. Ir Bundestage mes savaime suprantama turime susitikti parlamentinėje plenarnėje sesijoje ir apsvarstyti aktualiausius klausimus bent 2-3 dienos po jų atsitikimo arba bent jau savaitės bėgyje. Tais atvejais, kai to, kai to reikia. Ta pačią savaitę mes organizuojame ir darbo grupių susitikimus, ir plenarinį susitikimą, ir komitetų susitikimus ir viską. Čia parlamente, Europos parlamente, man labai sunkiai pakeliama yra tokia situacija, kai mes turime prisitaikyti prie tvarkos, kuri buvo nustatyta prieš labai daug metų ir nustatyta ne parlamento, o kitų žmonių. Ir kodėl valstybės narės nusprendė, kur turi dirbti parlamentas. Taigi man eks... norisi užduoti tokį klausimą ekspertams. Ar parlamento vaidmuo keičiantis sutartims, ypač po Lisabono sutarties pasirašymo, nepasikeitė taip iš principo ir jeigu jis pasikeitė iš principo, tai galbūt tas principas leidžia mums žvelgti į parlamento būstinę ir jo kalendorių kitaip, arba netgi verčia mus taip daryti. Nes mano požiūriu mes daug daugiau dirbame triloguose, mes esam įstatymų leidėjas lygiai vertis tarybai ir net keista ir nejauku yra tuomet, kad yra tokia situacija, kai mes su taryba tarsi turime dėrėtis lygiomis teisėmis, bet taryba nustato kur ir kada. Galbūt būtų galima numatyti kokią nors išimtį iš 341 straipsnio. Jis, šis straipsnis reglamentuoja būstinės, bet kaip mes, kaip pranešėjai, teikiame pranešimus, žinoma, mes laikomės sutarčių, bet aš norėčiau paklausti, ar nėra būtina žengti naujo žingsnio, atsižvelgiant į naują parlamento vaidmenį, ar tai nėra privaloma. Galbūt parlamentui reikia suteikti daugiau laisvių, kalendoriaus ir būstinės atžvilgių. Ir parlamentas turėtų turėti tas laisvės. Taigi, man yra klausimas, konstitucinio pobūdžio klausimas. Ar, nėra, ar tai nėra būtina ir privaloma iš to, kad parlamento vaidmuo pasikeitė iš esmės, dabar iš esmės pakeisti ir parlamento darbo tvarką? Aš manau, kad politiškai ir teisiškai galima būtų šį klausimą išspręsti konvento būdu. Prieš tai konvente jau buvo keliamas šis klausimas ir Man atrodo, kad pagrindinis iš tikrųjų klausimas yra būtent parlamento pasikeitusio vaidmens klausimas ir to vaidmens reikšmė. Kitas klausimas. Mes esame su savo darbą organizuojame kitaip negu valstybių narių, narių parlamentai, todėl sostinės klausimas čia yra kitokio pobūdžio. Valstybėse narėse sostinė yra istoriškai susiformavusi ir uh, būstinės klausimas ten net nekyla, bet jeigu jis ir kyla, tai čia jau aš dabar nukreipiu savo klausimą ekspertams, kas nusprendžia tokiais atvejais. Jūs minėjote, kad Bundestagas šiuo atveju negalėtų vienas nuspręsti, tačiau aš nežinau, man atrodo, kad aš buvau Bundestago narys, kai mes nusprendėme persikelti į Berlyną. Ir niekas, nors tai buvo nedidelė dauguma priimtas klausimas ir niekas Vokietijoje, juo labiau už Bundesrato ir vyriausybės, nesistebėjo dėl to, kad parlamentas priėmė šį sprendimą, nors konstitucijoje net ir nėra parašyta, kad tą turi būtent daryti parlamentas. Tai kasgi daugiau turi nuspręsti dėl to, negu kad pats parlamentas, kurį išrinko piliečiai. Taigi šiame kontekste prašyčiau jūsų atsakyti ir į mano klausimą. Dėkoju, sako pirmininkė, tai buvo greičiau pranešimas negu kad klausimas. Bet dabar norėčiau pakviesti poną Goltierį pasisakyti, mano frakcijos koordinatorių, o paskui ponę Grip, mūsų vicepirmininkė. Roberto, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Noriu nekomentuoti savęs savo, pat, savo paties pasisakymo ir nekomentuoti ne, ne mūsų darbinio dokumento, nes tą padarysiu rytoj, kaip ir rekomendavo ponas Foksas. Uh, bet aš norėčiau užklausti mūsų referentų ir paprašyti jų pakomentuoti kai kuriuos dalykus. Pakomentuoti ir tai, kas pateikta mūsų darbinėme dokumente. Na, mane šiek tiek nuvylė vienas toksai dalykas, na, techninė tokia klaida. E, paskutinėje pastraipoje, kur yra šiek tiek supainėtos procedūros tarp valstybinis susitarimas ir supaprastinta procedūra. Taigi ten e, yra klaida. Reikia ją pataisyti, niekam siūlau šito dokumento nerodyti su ta klaida ir, net, ir mums tenktis neteikti tokių dokumentų. Mm, bet aš noriu užduoti politinio daugiau pobūdžio klausimus. Ar galėtumėte kažkaip pakomentuoti tokį dalyką, kurio, man atrodo, trūksta tame darbinėme dokumente? Tai yra demokratinio legitimumo klausimas sąjungos. Jis remiasi dešimtojų straipsnių dėl dvigubo legitimumo. Valstybės narės ir piliečiai. Tai yra ta pirminė savybė, tas legitimumas. Tai man atrodo, kad reikėtų atnaujinti protokolą šiame kontekste ir pasakyti, kad nu, tai ne tas pats yra sakyti, kad parlamentas turi nuspręsti, kaip jis organizuoja savo darbą. Žinoma, tai yra labai svarbus principas, jis yra esminis. 341 ir 6 jos nedėra su dešimtuoju straipsniu. Nes ir valstybė nariai yra legitimumo šaltinis. Bet teisė apsispręsti dėl savo darbo pobūdžio taip pat yra. Turime atsižvelgti į tai, kad Ir parlamentas, ir taryba yra demokratinės institucijos ir jos turi priimti bendrą sprendimą antrinė ir antrinė ir pirminės teisės atžvilgių. Tai yra tas dvigubo legitimumo principas. Kitas klausimas ponui Hoffman labiau skirtas. Jūs sakėte, kad 7 iš 27 valstybių narių, 6 mm, iš 27 narių elgesi kitaip neturi tos nuostatos dėl būstinės, bet ar tai reiškia, kad parlamentas gali nuspręsti pats, kur jam posėdžiauti, kitaip sakant, sakysim, Italijos parlamentas galėtų nuspręsti, ar jie posėdžiaus, pažiūrėjau, Milane, ar Sicilijoje, ar kur nors kitur. Nemanau, kad taip yra. Greičiausiai automatiškai parlamentas yra sostinė, sostinėje ir tai jau yra toks pirminės teisės dalykas. Aš taip nelabai suprantu, ką, kodėl reikėtų šį labai esminį klausimą pažeminti iki vidinės tokios darbo organizavimo tvarkos arba padaryti jį tokiu neesminiu klausimu. Man atrodo, kad čia strateginis klausimas ir tą reikėtų išsiaiškinti tokio dalyko ir norėčiau paklausti jūsų. Ačiū. Uh, well and... Ačiū, kad kalbėjo tiek laiko, kiek jums buvo leista, o dabar žodis mūsų vicepirmininkė. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau išsakyti keletą komentarų apie turinį, apie esmę. Ir bandysiu atspindėti, kas slypi mūsų pasiūlymuose, mūsų idėjose. Bet prieš tai aš norėčiau trumpai pakalbėti apie formą ir apie to kreipimosi, kurį mes e, e, girdėjome iš abiejų pranešėjų formuluotę. Ir visas parlamentas prisidėjo prie tos formuluotės, kuriame e, buvo, kurią propaguojant buvo išsiųstas kvietimas šiandien visiems. Aš e, galiu pasakyti, kad tas kvietimas į šiandienos e, klausimą atkreipė dėmesį e, mūsų visų. Kvietimas nebūtinai buvo tarsi bešališkai parašytas. Ir daugelis turbūt mūsų kolegų ten išdėstus argumentus ir e, apiforminimą galėjo įvertinti kaip vienos darbo vietos propaguotojų E, dokumentą ar darbą. Mes e, matėme, kad tekste buvo akcentuojamas žodis viena darbo vieta ir panašiai. Manau, kad e, esmė buvo šiek tiek užgošta šio klausimo forma, pakvietimo forma. O dabar grįžtant prie mūsų renginio esmės. Būtina prisiminti ES istoriją. Pažvelkime į mūsų žemyną, į pasaulio istoriją. ES projektas yra saliginai e, naujas, jis įgyvendamas dar neilgą laiką santykinai. E, jis rodo valstybių, tautų e, susitaikymą, kurio buvo siekiama labai daug kartų per karus, per genocidą ir tam tikrame istorijos etape buvo nuspręsta E, sukurti bendrą likimą per vieną sąjungos projektą, tai turėjo būti ekonominė, politinė sąjunga. Iš esmės tas projektas yra originalus, e, tai yra sui generis kūrinys, e, kuris turėjo atliepti visų žmonių poreikį sukurti kažką naujo, kas neatspindėtų nieko, kas egzistavo konstitucionalumo vadovėliuose, tai turėjo būti ne federacija, ne kažkokia tai um, seno pobūdžio valstybė, tai turėjo būti kažkas naujo. Ir to istorinės reikšmės e, santykinai jauno darinio esmė yra ta, kad e, konstitucinės ir juridinės koncepcijos e, pritaikytos kitose E, žmonijos dariniuose ne visuomet galėjo būti pritaikytos čia. Štai pagalvokime apie politinę sąrangą. E, kai kas apgailestauja, kad buvo pasirinkta tokia, kiti pas, e, ne, bet viskas yra susiję su politinė sąranga, kuri netitinka federalinės valstybės principų. Tai priminė tarsi galios perpaskirstimą, sprendimų prieimimo perpaskirstimą. Ir mes dabar aiškiai matome, kad tai, kaip vyksta jau daugelį metų Europos parlamente diskusijos, o pastarojų metų mūsų konstitucinių reikalų komitete buvo apie tai pradėta kalbėti smarkiai, demonstruoja, kad yra norima pereiti prie e, parlamento darbo perpaskirstimo. Ir tokiu būdu e, būtų sukurta tam tikra Europos sostinė. Visi sprendimai būtų priimami centralizuotai. Iš esmės tai netitinka e, šios e, originaliosios Europos konstrukcijos esmės. Taigi Europos projektas yra teisinis projektas, turime labai aiškius juridinius tekstus, sutartis, teisingumo teismo sprendimus, ir mano nuomonė labai aiškiai e, yra nurodyta, kokia yra valstybių narių kompetencija, kokia yra parlamento kompetencija, sprendžiant vienokius ar kitokius klausimus. E, manau, kad yra rasta gana gera pusiausvėra ir um, teisingumo teismo nuosprendžiai tai taip patvirtina. Yra patvirtintas tas ES demokratinės sąrangos dvigubas legitimumas. E, piliečių atstovams yra suteikiama tiek pat galių, kiek ir valstybių narių atstovams. Manau, kad reik, yra labai svarbu rasti būdų gerbti tą subtilę pusiausvyrą. Aš nenoriu kalbėti per daug ilgai, bet nepamirškime, kad visos politinės um, sistemos, kurias mes turime, gimsta iš istorinio konteksto ir kiekviena jų turi savo specifiką. Course, uh, speaker, as... Jūs esat vienintelė moteris kalbėtoja, todėl aš jums leidau kalbėti ilgiau negu kitiems. Bet uh, reikia nepamiršti, kad yra ir kolegų, kurie uh, kalbės tiek, kiek mes susitarėm. Dabar um, maloniai suteiksiu žodį mūsų vicepirmininkui Makmilonui Skotui. Well, you, and, uh... Ačiū, pirmininkė. Labai įdomus posėdis, sveikinu prelegentus e, iš išorės ir kalbėtus iš parlamento. Kaip vicepirmininkas turiu pasakyti, kad parlamento biuras yra atsakingas už finansinius organizacinius e, klausimus, bei, bet nei parlamento biuras, nei parlamentas pats nediskutavo um, darbinė, darbinių visų procedūrų jau ilgą laiką iš esmės. Ir um, galvodamas, kad jau tikrai atėjo laikas apie, e, apie tai pradėti kalbėti, 2010 metais sudariau nedidelę darbo grupę, jausdamas, kad pagal Lisabono sutartį mėnesį bus numatyta daugiau įgaliojimų, taigi bus vis sunkiau e, atlikti visą darbą, dirbant dviejose darbo vietose, taigi reikėjo daugiau informacijos. Ta darbo grupė, kurioje dirbo daug frakcijų, proeuropietiškai nusiteikusių partijų, kalbėjo būtent šalkė dėmesį į vieną buveinę. Ir buvo gal 20 um, parlamentarų iniciatyvinė mm, grupė tokia ir stebėjome situaciją parlamente balsuojant ir mm, pavyzdžiui buvo ir nuomonių ap apklausos atliktos, pavyzdžiui, Europos mokslo tyrimų grupės atlikta apklausa, parlamentarų pozicijai vertino, bet net ir balsavimo rezultatus parlamente stebint matėsi, kaip kitos situacija. Ir e, atkreipčiau dėmesį į mūsų interneto svetainę. 78 procentai parlamentarų 2010 metais paragino e, valstybės valstybių, vyriausybių vadovus. 78 procentai parlamentarų norėjo peržiūrėti situaciją, 74 norėjo ir kelio gairių plano um, iki šių metų pabaigos, kad taryba pasiūlytų uh, galimybę pereiti prie vienos, darbo, uh, vieto, vienos buveinės. Ir man atrodo, abu pranešėjai ir peticijų komitetas, kuris rytoj posėdžioja šitą pačią temą, um, būtent uh, įvertino tą mūsų žmonių poziciją. 1,27 milijono surinko paraš, pasirašė po Europos piliečių iniciatyva dėl šio klausimo, tačiau tai Europos teisingumo teismas vis tik tai nu, ypatingą dėmesį skiria biudžetiniai parlamento sesijai, iš esmės tai, kuri neegzistuoja, tai yra anachronizmas mūsų nuomonėje. Taip. Ir taip pat per pasarosius kelius mėnesius mes matome, kad iš esmės e, keičiasi pozicija ir taryboje. Pavyzdžiui, prieš anksčiau, pavyzdžiui, būdavo tarybos posėdžiai Luksemburgė tris kartus vykdė vykdavo balandį, daug posėdžių vykdavo Dublinė, buvo vienas, pavyzdžiui, tarybos bendras posėdis Luksemburgė. Taigi dabar pati taryba savo elgesį pakeitė iš esmės visai kitaip posėdžiauja. Anksčiau būdavo, pavyzdžiui, kai parlamentas posėdžiaudavo Strasbūrė, taryba posėdžiaudavo Briuselį ir dabar uh, Mm, pavyzdžiui, tai rodo tarybos ir vadovų tarybos poziciją dėl parlamento vaidmens svarbumo bendrame politinėme teisėkuros procese. Tai aiškiai rodo um, bendrą situaciją. Jeigu pažiūrėtumėm e, situaciją Vokietijoje ar JAV, pavyzdžiui, tokia balsų dauguma jau lemtų kitokį sprendimą. 78 procentai. Aišku, kad e, bu, turi būti politinis sprendimas, ne diplomatinis sprendimas. Ir man atrodo, kad parlamento atėjo laikas pareikalauti e, įgaliojimų pačiam nuspręsti, kur ir kada jis turi posėdžiauti. Ir aš tikrai labai sveikinu mūsų komiteto nuomonę, kurią parengė šitų pranešėjai. Ačiū. Ačiū. Labai dėkuoju, kad laikėtės pasisakymų laiko. Panas užsal, paskui panas pros, ar dar kažkas norės pasisakyti? Gerai. Tai prašom. Ačiū. Pirmininką kalbės labai trumpai, nes didžioji dalis klausimų, kuriuos norėjau iškelti, jau aptarti, ypač mm, anksčiau kalbėjusio kolegos, bet aš taip pat pratešiau ir Hefner klausimą dėl teisinė, poveikio situacijos dėl teisinės situacijos pasikeitimo, kadangi parlamentas tampa teisėkuros leidybos tikrų partnerių, teisėkuros institucija lygiomis teisėmis. Taigi, įvertinant visas, visas diskusijas vykstačias čia parlamente, visa, visa situacija būtent sukasi ta kryptimi ir galima apibendrinti tai štai kaip. Ar parlamento buveinės vietą galima nu, nuspręsti politiškai? Tai yra politinis klausimas ir tai atvirai apie tai kalbėti paminėkime. Dar vienas dalykas, kadangi turime visą štai tą patirtį iš praeities, kad valstybės narės, Europos vadovų taryba tiesiog ignoruoja šį klausimą. Net ir ta peticija, pavyzdžiui, kurią pasirašė daugiau kaip 1,27 milijono Europos priečių, ignoruota. Ką galima dar padaryti, kad Europos vadovų taryba realiai šį klausimą įtrauktų darbo atverkę? Ypač ką būtų galima padaryti, ką pati Europos visuomenė, Europos piliečiai, ką galėtų padaryti. Aš ypač galvočiau apie, pavyzdžiui, referendumą visoje Europoje galbūt. Gal tai galėtų būti sprendimas, kuris leistų padėti išspręsti šį klausimą. Nes vėlgi, kalbėkime atvirai, sąžiningai, pragmatiškai, realistiškai. Visuomet bus Europos vadovų taryboje bent vienas veto šio klausimu. Na ir paskutinis dalykas, kadangi dar turiu porą minučių, tai tik norėčiau paminėti štai tokį dalyką. Istorinės, simbolinės Strasbūro vertės argumentas buvo paminėtas ir tai labai svarbu pabrėžti, tikrai nereikia pamiršti to, tačiau reikia nepamiršti ir šiandienos realijų, o šiandienos realijos yra ekonominė krizė, ir augantis euroskeptiškumas. Ir tokie klausimai kaip Europos parlamento buveinė dabartinė situacijoje dėje irgi čia sąžiningai ir aiškiai pasakykime, tai yra vienas iš pagrindinių argumentų, kuris lengvai populistų gali būti paverstas argumentų prieš Europos Sąjungą, tokiu labai sudėtingu laikotarpiu Europos Sąjungai. Tai aišku, istorinė, simbolinė Strasbūro vertė turi būti išsaugota, bet galbūt turėtumėm paklausti savęs, panalizuoti giliau, o koks galėtų būti kitoks simbolinis Strasbūro vaidmuo. Nebūtinai Europos parlamento buveinė ten turi būti. Yra kitų minčių, pavyzdžiui, Strasbūras galėtų tapti Europos vadovų tarybos vieta, ar e, štai profesorius minėjo, labai trumpai paminėjo, tik tai skaidrę probekšmo mačiau, kitų minčių yra, tai galbūt būtų naudinga Europos parlamentui panalizuoti tas mintis ir pagalvoti apie alternatyvius pasiūlymus dėl Strasbūro kad turėtumėm tokius labiau įtikinančius argumentus, kurias galėtumėm panaudoti prieš kai kurias valstybės narės. Ačiū, panas Bros. Yes, um, I'll <clears throat> uh, first of all do something that, uh... Visų pirma, ko politikoje nereikėtų daryti, tai bet uh, užduoti klausimus, į kuriuos uh, nežinau atsakymo, bet turėčiau žinoti atsakymą. Taigi, kai Briuselis buvo laikina, laikinai paverstas vienintelė buveinė 2008 metais. Koks instrumentas buvo panaudotas tam? Tai kritinė situacija, ar ji, ar ji yra numatyta sutartise? Mm, prelegentai, jeigu galėčiau juos apibendrinti, taip galbūt ne visiškai teisingai, pateikė daug argumentų prieš tai, kad parlamentas pats apsispręstų dėl savo buveinės, nes tai yra procedūrinis dalykas, istoriškai vertinant, paprastai parlamentai to nenusprendžia, nebent tai būtų pusiau revoliucinės situacijos, bet toks pusiau esminio pobūdžio klausimas būtų, gal ne visiškai entuziastingai, aš vis tik tai um, vertinu ES tikrus visus dalykus, vis tik tai aš pasakyčiau, už mažiau kainuojantį parlamentą. Ir nors Strasbūras um, būtų toks miestas, kuriam būtų galima labiau teikti pirmenybę nei Briuseliu dėl daugelių um, aspektų, vis tik tai šiuo atveju reikėtų Briuselį pasirinkti. Ir ponas Ranhelis, pavyzdžiui, kalbėjo apie tai, kad parlamento darbas yra prižiūrėti vykdomąją valdžią, ją užtikrinti demokratinę kontrolę. Ir aišku, kad tai yra daug lengviau padaryti, kaip pastatai yra greta, o netoli vieni nuo kitų, ypač kai na, kalba apie bendrą Mm, sprendimų prieimimo procedūrą. Ir be to, Strasbūrė ir patalpų yra mažiau ir daug sunkiau yra parlamentarams dirbti. Dėkuoju, sako pirmininkė. Toliau Andrew Duff. Dėkuoju. Na, Žinoma, negalima neikti istorijos ir tikrai verta visuomet apie ją kalbėti. Tačiau reikia žvelgti ir į ateitį. Mes visi suvokiame, kad būstinės klausimas negali būti sprendžiamas neatsižvelgiant į kitus klausimus. Ir aš manau, kad 15 metų pavasarį nuo prastant naują konven, konventą, tiksliau konvente, šis klausimas tikrai gali būti svarstomas, kai bus kalbama apie konstitucinę reformą. Ten reikės reformuoti daugą, kai reikės sukurti fiskalinę sąjungą ir jos vyriausybę. Ir komisija nori ji to ar nenori, greičiau nenori bus priversta tapti kažkuo panašiu į vyriausybę. Ir žinoma, tokiame kontekste politinės kontrolės klausimas, parlamento politinės kontrolės klausimas taps dar reikšmingesnis. Dar reikšmingesnis negu jis yra dabar. Kitas dalykas, konventas turėtų kažkaip logiškai sudėlioti įstatymų leidėjų vaidmenis taip, kad jie būtų dar lygesni, nes įstatymų leidėjų yra du. Kokia yra logika? Net jeigu parlamentas ir negalės nuspręsti, kur jis dirba, tai jis turės kažkokiu vienu ar kitu būdu gauti tarybos pritarimą. Netgi jeigu ir galės pats nuspręsti, vis tiek tarybos pritarimo reikės. Tai būtų, tai atitiktų bendra, bendradarbiavimo dvasę. Institucijos turi vadovautis tarpusavio pagarbos principu ir padėti viena kitai vykdyti savo uždavinius ir siekti sutartyse numatytų tikslų. Būčiau dėkingas, jeigu ekspertai galėtų pamastyti apie tokią perspektyvą, kaip, kaip galėtume suformuluoti tą sažiningo bendradarbiavimo principą, kaip galėtume jį geriau išreikšti. Dėkuoju, sako pirmininkė. Dabar aš norėčiau pasiūlyti kiekvienam iš mūsų ekspertų pasisakyti penkias minutės. Pradėsime turbūt nuo pono Maurer, kad būtų Maurer, nuo pono Maurerio, kad atstatytume tokį kaip ir lygybę šioje mūsų eilės tvarkoje. Pabandysiu atsakyti visus klausimus. Pradėsiu nuo pono DAF pastabos, išsakytos pačioje pabaigoje. Tai parlamentas gali stengtis pakeisti šią tvarką, bet tai bus didelio bendro proceso konvento metu tvarka. Ir mm, būstinės klausimas, žinoma, nepakankamai svarus, kad būtų dėl to verta eiti į mūšį, tai bus klausimas kitų, kitų klausimų kontekste. Ką galėčiau atsakyti ponui Galtieriui? parlamento delegacija galėtų taip argumentuoti konvente. Visų pirma, 241 straipsnį turėtų dėrėti su dešimtuoju straipsniu. Parlamento delegacija paskutinėme konvente šių klausimų nesvarstė, kadangi buvo kitų klausimų, kuriuos reikėjo svarstyti. Tačiau parlamentas turi, būti, turi elgti selektyviai ir pasirinkti priori, prioritetus. Ir vienus dalykus, kurie yra labai svarbus iškelti, o tos, kurie nėra tokie svarbus, atidėti ateičiai. Taigi, demokratijos procesas, aišku, yra labai svarbus. Reikia demokratizuoti visą ES struktūrą, EPS ir taip toliau, bet pasirinkti tinkamą tvarką. Žinoma, mums reikia dvigubo legitimumo ir tai turi būti perkelta į teisės aktus. Ir mes galim sakyti, ref, galime sakyti, kad reformuojame 48 straipsnio 3, 3 pasarpos antrą sakinį, supaprastindami ir sakydami bendras sprendimas dėl pirminės teisės. Ir, sakysim, tarp organizacijos, tarp institucinis reguliavimas ir pirminė teisė galėtų būti sprendžiama bendro sprendimo tarp Europos parlamento ir tarybos būdu. Tai būtų irgi tokia galimybė. Kitaip, bet, bet tik tai tokiu būdu kitaip nelabai būtų galima išspręsti šio klausimo. Dabar noriu sureaguoti į tai, ką sakė ponas Hefneris. Aš šioje diskusijoje ne argumentuočiau trilogų patirtimi, nes trilogai iš savo patys dėl savo pobūdžio yra labai efektyvūs, bet neskaidrus. Taigi aš manau, kad e, tai nėra geras argumentas nesirinkti Strasbūro. Trilogai yra tikrai labai efektyvūs ir tikrai čia nebus geras argumentas. Tai ir taryba, ir stiprios, turtingos valstybės narės tikrai taip argumentuos. Sakys, parlamentas yra autonomiškas, yra savarankiškas. Ir jeigu mes sakytumėm, kad kad e, mums reikia laiko, mums reikia kažkokios tai savo būstinės, kur mes galim apsvarstyti klausimus, tai būtų kur kas suprantamiau. Uh, Taip, aš taip pat neįčiau ir revoliucinių kelių. Mums tiesiog reikia reformos, kuri leistų Europos parlamentui ir Europos institucijoms nuspręsti dėl to, kaip mūsų darbas bus organizuojamas valstybėms narėms tenka labai specifinis vaidmuo. Atsiranda tam tikras tarp vyriausybinės konferencijos e, tam tikra problema, nes iš esmės tokios savokos nebelieka. Mm. Ir šį, šį dalyką tikrai reikia modifikuoti, reikia kažkaip ta, su, suformuluoti tą Europos ministrų tarybos problemą. Yes, thank you very much. Ačiū, panas Wolfman. Ir aš. Žinau, kad reikia atsižvelgti, atsižvelgti į istorinius aspektus. Mes kalbėjome apie Europos parlamento emancipaciją, apie e, platų galių išplėtimą bėgant laikui. Nu, lyginant Europos parlamentą su kitomis institucijomis ir bendrai Europos Sąjungos galės. Daugelį sričių Europos parlamentas e, vis dar turi pasivyti kitas instancijas ir tai yra labai svarbu legitimumui e, atsirasti visame ES teisėkros procese. Pažvelkime į tvirtuosius faktus. Kalbame apie ES, kurioje dominuoja teisės viršenybė. Ir e, pagal sutartis yra sukurta tam tikra kvazi institucinė struktūra, pagal kurią yra nustatyta ne tik, kas turi spręsti vienus ar kitus klausimus, bet ir įvardyjama, kaip konkrečiai tai turi būti padaryta. E, net ir sutarties pakeitimo procedūra galiausiai turi būti vykdoma pagal tarp vyriausybinę procedūrą – tarp vyriausybinėje konferencijoje ir bendru sutarimu turi, gali būti keičiamas sutartis, net ir po to, kai e, tie klausimai bus aptarti konvente. Taigi, e, realybė yra tokia, kad valstybių narių apeiti taip lengvai negalime. Taigi, ką galime padaryti, mano nuomonė, ką gali padaryti parlamentas? Jis turi sukurti strategiją ir e, artimiausiai ateičiai ir e, greičiausiai vidutinės trukmės laikotarpiui. E, E, vadovaujantis konstituciniais apribojimais, kurie egzistuoja. Taip pat reikėtų galvoti apie tolimesnės perspektyvos požiūrių prioritetizavimą. Ir tada reikėtų kalbėti arba visišką taisyklių panaikinimą protokolo, šeštame protokole ir 431 sutarties dalyje yra kalbama apie parlamento vaidmenį. Sakoma, kad parlamento galios turi egzistuoti automatiškai pagal saviorganizavimo teisę arba uh, E, turi būti pakeista visa eilė straipsnių, kurie taip pat gali būti orientuoti tą kryptimį, kuri šiandien jau buvo aptarta. Turiu galvoje vadinamai e, nuoširdų bendradarbiavimą, atstovaujamąją demokratiją ir e, sutarties straipsnių paketas turėtų būti pakeistas taip, kad būtų pasiektas parlamento pagėdavimas rezultatas ir sustiprėtų demokratija. Tačiau visame šiame procese egzistuoja pragmatika ir e, be bejonės turime atsižvelgti apie Europos parlamento istorinę raidą ir Europos Sąjungos istoriją, kad matytume, kas gali būti padaryta ir kas turėtų būti padaryta, kad atsistindėtų Europos Sąjungos įvairovė ir specifiškumas. Nes e, Europos Sąjunga nėra valstybė narė atsakant į jūsų paskutinį klausimą. Valstybių narių konstitucijose yra labai įdomių įdomi taisyklių įvairovė. 16 iš 28 valstybių narių yra numatyta konstitucijoje, kokia yra parlamento vieta ir kokia yra sostinė. E, kai kuriuose iš jų yra numatytos parlamento sesijų skaičius. 24 iš 28 valstybių narių konstitucijos yra konkrečių nuostatų, kuriuose yra pasakyta, kad parlamentas turi teisę nuspręsti, kokia yra jo darbo tvarka. Taigi e, sistemos valstybėse narėse ženkliai skiriasi mes e, galvodami apie parlamento apsisprendimo dėl darbo tvarkos teisę taip pat susidurėme su didelė įvairovė. Aš manau, kad šis klausimas gali būti išspręstas labai gerai, jeigu mes dirbsime pragmatiškai, žiūrėsime į realiuosius faktus ir e, ieškosime geriausių sprendimo. Labai ačiū. Yeah, um... Ačiū. Aš nežinau, ar visus klausimus galėsiu atsakyti, bet pabandysiu atsakyti. Aš labiau iš juridinės pusės įvertinsiu, ką būtų galima padaryti sutarties straipsniais. Jeigu negalima kažko padaryti paprastai, tai reikia įvertinti visą eilę susijusių klausimų. Ir jūsų pranešime yra paminėta, kiek daug straipsnių tai palies e, šios sutarties pakeitimas. Šiandien e, mes ginčiamės dėl iš esmės istorijos ir kai kurie politikai sako, kad e, sprendimas priimtas vienu metu gali apriboti sprendimus, kurie bus priimti vėliau. Šiandien kalbame apie kitokias aplinkybės. Ponas Hefneris labai teisingai pastebėjo, parlamentas gerokai pasikeitė nuo to laiko, kai buvo sukurta dabartinė ES struktūra. Ir e, visa tai e, yra susijęs su teisėkūrinės galios pasikeitimais. Aišku, parlamentas taip pat keičia savo darbo tvarkos taisyklės, bet teisės sako, kad tie pokyčiai buvo nepakankami. Parlamentas negali nuspręsti, kur jis dirba ar kur jis dirbs. E, valstybėms narėms e, reikalaujant e, yra iškeliami kai kurie argumentai, kurie yra labai svarbus, bet kai kuriais atvejais turime nepamiršti, kad valstybės narės nenusprendžia, kokia yra parlamento darbo tvarka. Ir tada iškyla klausimas, kaip Europos parlamentas dirba, kur jis dirba. Tai yra nepaprastai glaudžiai susijęs su darbo, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. Galbūt parlamentui reikėtų suteikti daugiau sprendimo laisvės dėl savo darbo tvarkaraščio, nes kai kurios valstybės narės galbūt irgi nesutiktų taip su tuo, kaip yra dabar. E, šiandieninė ES sistema nėra iš esmės parlamentinė sistema. Dabartinė ES sąranga netenkina vieno, vienokio ar kitokio specifinio modelio. Europos komisija, kažer tikrai yra tokia vykdomosios valdžios, vykdomoji valdžia, kaip kad yra valstybėse narėse. E, valstybėse narėse vis tik yra kitokia tvarka. E, Europos parla... atvirkliai parlamentai skirtingose sistemose paprastai turi daugiau laisvės ir man atrodo, kad Europos parlamento galimybė nuspręsti, kaip jis dirbs ir kur jis dirbs, yra savaime suprantama. Ir jeigu jis sprendžia dėl to, kiek bus posėdžių, tai turi nuspręsti ir kur jis dirbs. Yra sakančių, kad tai yra politinis klausimas ir sprendimą rasti bus, nebus lengva. Aš e, matau, kad yra sakančių, kurie supaprastinta tvarka sutarties nereikėtų keisti, nes tai yra susijęs su daug kitų aspektų. Bet e, atsakysiu į vieną klausimų pateiktų čia iš salės, galos, e, iš salės galo. Be abejonės e, e, sunku būtų atsakyti tą jūsų klausimą. Per Europos parlamento e, rinkimus paaiškėjome, kad retai kada yra kalbama apie europinio masto klausimus. Dažniausiai yra akcentuojami nacionaliniai reikalai. Galiausiai rinkimų rezultatus šiek tiek įtakoja Europos problemų sprendimas. Tai matome per pastaruosius rinkimus. Bet manau, kad šis klausimas galėtų būti iškeltas per šią rinkimų kampaniją ir galbūt per kitus dar rinkimus transnacionalinės partijų grupės galėtų organizuoti kampanijas, kuriuose būtų akcentuojama, kaip e, Europos parlamento veikla yra organizuojama. Labai ačiū. Roberto Galtieri, jeigu leistumėt, e, dar suteik, norėtų pateikti klausimą. Very... Šis klausimas labai svarbus. Reikia atskirti apsisprendimo teisę dėl darbo tvarkos ir dėl darbo vietų. Kodėl klausiu taip? 27 valstybėse narėse. Kaip dažnai keliose valstybėse parlamentas gali nuspręsti dėl savo paties darbo vietos, pakeisdamas darbo tvarkos taisyklės. O kitas variantas, ar tai galima padaryti paprastų įstatymų. Aš manau, kad mums labai svarbu yra įsivaizduoti, kokia yra padėtis skirtingose valstybėse narėse, kokios galimybės numatytos pagal valstybių narių konstitucijas. Okay. Thank you very much. Ačiū. Taip, manau, būtų gerai, jeigu dabar galėtumėt atsakyti, atsiprašau, prelegentų. Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės, jeigu tai vertintumėm grinai iš hierarchinio požio taško, mm, turi, yra tokioje pačioje situacijoje kaip ir ES teisėkurniai aktai. Tai ta prasme, man atrodo, Europos kontekste nebūtinai toks diferencijavimas būtų svarbus. Valstybėse narėse yra labai skirtingų modelių. Aš labai tokį bendrą vaizdą pristačiau pagal tuos skaičius, kad yra vienur ar kitur konstitucinių nuostatų ir taip toliau. Tačiau reikėtų pasakyti, kad jeigu nėra konstitucinių nuostatų, tai tuomet tas principas, kad pats parlamentas organizuosi savo darbą, suteiktų tokią galę. Tai yra svarbus momentas. Būtų galima įsivaizduoti, kad kuomet nėra taisyklių, tai kaip ir išspręstų e, tą parlam, Europos parlamento problemą. Galbūt tą lengviausiai būtų pasiekti, bet e, aišku, e, pavyzdžiui, bals, balsai, kad 72 procentai pasisako štai, kad reikėtų perskelti Briuselį, tai irgi aš Donskiu poziciją ir dėl valstybinių sostinių ir aišku, tuomet pasikeičia pozicija ir dėl sutarties keitimo. Orlas. Ačiū ir paskutinis pasisakymas. On, on. Ačiū pirmininkė dėl mūsų požiūrė. Man atrodo, visi pritartų tam, kad čia mes esame kaip ekspertai, taigi mes norime realistiškai pažvelgti situaciją ir įvertinti e, šią situaciją sutarties esamų e, taisyklių kontekste. Aišku, būtų galima galvoti apie įvairias revoliucinės idėjas, bet aš apie tai nekalbėsiu. Tik tai noriu pasakyti, kad Europos parlamentas tikrai užima specifinę poziciją ES ir būtent tai sėtina su ta dinamika, kurią Richard Corbett, pavyzdžiui, apibūdino, kad mm, parlamentas įgėjo vis daugiau suverenumo ir kodėlgi šiandien nepareikalavus, pavyzdžiui, ir savo buveinę pasirinkti. Uh, Mm, tačiau jeigu parlamentas pasirinktų dabar savo buveinę vienašališkai, mm, tuo tarpu, kai sutarčių yra nustatyta, o ta buveinė, tai tuomet turėtumėm tokį parlamentą, kuris būtų stipresnis nei bet kuris nacionalinis parlamentas. Tai būtų um, suprafederalinis parlamentas, labai stiprus parlamentas, nes sutartise nebūtų kažkokių tai pribojimų jam ir nebūtų kokių tai apribojimų, pavyzdžiui, niekas negali pareikalauti iš ankstinių Europos parlamento rinkimų. Taigi, kažin, ar kas norėtų tokio uh, supergalingo uh, parlamento. Dabar dėl to, ką panas Rusas pasakė, aš gal truputėlį paprovokuosiu jūs, jeigu leistumėt. Man atrodo, neturėtumėm uh, pervertinti piliečių mobilizavimo šio klausimu. Aišku, turime peticiją 1,27 milijono parašų, tai yra didžiulis rezultatas. Tačiau jau daugiau kaip 20 metų dirbo Europos parlamentui ir Europos parlamente ir aš suprantu, koks svarbus yra tas buveinės klausimas visiems tiems, kas dirba Europos parlamente, nes dėl tai nulėmė jų gyvenimą ir taip toliau. O piliečiai, man atrodo, netaip smarkiai jaudinasi dėl šio klausimo. Gal daugelis valstybės net nežino apie šį klausimą. Tad mm, Jeigu e, buveinės klausimas būtų, mm, turėtų kažkokio tai neigiamo poveikio piliečiams, tai tai būtų būtent Europos parlamentarų pačių e, panaudotas tas argumentas, o ne žiniasklaidos ar piliečių kažkokių tai organizacijų, nes būtent reikėtų tai vertinti iš šio požiūrio taško. Ir aš, aišku, turiu pasakyti, kad visiškai sutinku su kolegomis, kurie sakė, kad uh, realistinis sprendimas būtų, kad Europos parlamentas paskatintų naujas dėrybas dėl sutarties, kur būtų įtraustas ir klausimas dėl um, būsnės vietos. Ir paketas būtų didelis, kuris galbūt įtikintų kai kurias valstybės narės žengti, žengti žingsnį ir tą linkmę. O Šiaip, jeigu būtų tik tai vien buveinės klausimas svarstamas, ką žinai, aš, aš abejoju, ar būtų ta ženg, žingsnis žengtas. Ačiū. Andželo taip pat norėjo pakomentuoti, bet mums dar reikia palikti laiko ir Haraldui. Na, tau pasisekė. Gali dar pasisakyti. Na, aš tikrai nenoriu sukelti čia revoliucijos įspūdis neteisingas. Vis dėlto aš norėjau paaiškinti tokį dalyką. Mes neturėtumėm į parlamentą žiūrėti kaip į instituciją, kurios E, vaidmuo yra tik tai nusistatyti savo techninės ir procedūrinės taisyklės. Tai yra dinamiška konstitucinė procedūra, kuri susijusi su mūsų veikla. Ir jeigu žvelgsime į Europos parlamentą, tai pamatysime, kad parlamentas išsikovojo labai daug teisių, kurių nebuvo sutartyse. Ir kiekvienoje, kiekvienoje kadencijoje tai atsitinka. Mokydamas savo studentus, e, pavyzdžiui, apie tai, kas atsitiko su impeachmento procedūra Anglijos parlamente, kai e, prasidėdavo impeachmento procedūra, tai yra tokia teisinė procedūra, neturinti nieko bendra su, politin, su, su politika. Tada balsuojama dėl pasitikėjimo. Ir toks mechanizmas yra ir Europos parlamente. Kitaip sakant, Europos parlamento ir kitų institucijų santykiai ir nėra tik teisinio pobūdžio santykiai. Ir į tai turėtų atsižvelgti taip pat ir teismas. Nes institucija, kuri yra, ta kūrybiško institucija yra teismas. Ir tik tai taip galime įsivaizduoti viso to mechanizmo veikimą. Yra politinė logika, ne vien teisinė logika. Būtent aš į tą politinę logiką ir norėjau atkreipti jūsų dėmesį. Dėkoju, sako pirmininkė Gerardai. Tikrai atsiprašau, bet tai yra labai trumpas paskutinis komentaras. Aš noriu pasisakyti apie atskaitomybę ir demokratiją bei viešąją nuomonę. Taip, tai yra e, nuomonės svėrimas iš tikrųjų, ką mes darome, bet mes nežinom, kokia yra viešoji nuomonė. Nors Mes gauname labai daug duomenų, bet niekuomet nebuvo iškeltas tiesiogiai toksai klausimas. Ir nebuvo klausima niekuomet tokio klausimo, kadangi tai yra sutarčių dalykas ir iš esmės mes net sakytumėm, kad tai yra neįmanoma užduoti tokio klausimo. Ir galbūt galėtumėm parengti tokią rezoliuciją, uh, kad Eurobarometras atliktų tyrimą, pažiūrėjau, apklausų 25 tūkstančius Europos, e, Europos piliečių dėl Europos parlamento būstinės. Dėkoju, sako pirmininkė. Galbūt gal kas nors iš mano kalbėtojų, norėtų, iš mūsų prelegentų norėtų dar trumpai pakomentuoti. Aš noriu pakomentuoti kolegos Rangė pasisakymą tai parlamentas turi biudžeto galės ir gali šitaip sustiprinti ir savo vaidmenį tarp institucinėme toje institucinėje sąrangoje ir tą lygi šio labai sėkmingai darė, neabejotinai sėkmingai tą darė. Bet čia mes kalbam apie teisės sritį, apie tokią sritį, kuri jau labai pakankamai konkreti. Jeigu pažiūrėsime į šeštąjį protokolą, tai ten labai aiškiai pasakyta, kas yra kas ir teismas yra prieėmęs atitinkamus sprendimus. Ir jeigu perskaitėme 97 ir 12 teismo sprendimus, tai ten yra gana daug palikta tų tarpų parlamentui eiti toliau arba svarstyti tam tikrus klausimus. Yra gana daug laisvės. Taigi čia dabar parlamento būtų užduotis dirbti su tuo, kas jau yra įmanoma, atsižvelgianti tai, kaip vyko parlamento raida pastaruosius 60 metų. Tai manau, kad šiuo keliu reikėtų eiti. Dėkoju, sako pirmininkė. Tai buvo tikrai labai svarbi, labai esminė diskusija. Mes gavome labai vertingų komentarų ir klausimų iš kolegų. Ir dabar paprašysiu Geranto Hefnerio, kaip mūsų šešėlinio pranešėjo, dar kartą e, pasakyti, kaip vieno iš pranešėjų pasisakyti Dėkoju kolegoms, dėkoju ekspertams, kurie mums šiandien tikrai labai daug padėjo, pateikdami argumentus šiame diskurse ir pakalbėjome apie tai, kokį poveikį galėtų turėti parlamento per, būsmės perkelimas ir parlamento saviorganizavimo arba savo darbo organizavimo taisyklės įvairiems sprendimam ir panašiai. Aš tikrai nekartosiu viso to, kas šiandien buvo pasakyta, nes nemanau, kad tai yra reikalinga ir tai nebūtų turbūt ir įdomu, bet išgirdome daug istorinių, konstitucinių, empirinių, praktinių ir kitokių argumentų bei išvalgų. Visa tai mums tikrai labai padės rengiant savo pranešimą. Tačiau vis dėlto galų gale mes patys nuspręsime, ką daryti. Ir Man atrodo, kad gale iškėlėme labai svarbų klausimą, be ne patį svarbiausią klausimą, kylantį visam parlamentui. Esminį klausimą, kas Paulos sakė, kad reikia kelti revoliuciją. Kolega Rangel, bet mes, žinoma, gal revoliucijos ir nesijimsim, tačiau galite būti tikri, kad pranešėjai labai atidžiai pažvelgs į galimybės esant dabartiniai teisiniai situacijai, dabartiniams sutartims ir dabartiniams įgaliojimams. Taigi pažvelgs į įmanomas, įmanomus kelius, ką galima būtų padaryti dabarti, turint dabartinę teisę, teisinę poziciją. Kaip galima būtų išaiškinti dabartinę teisę, ir kaip galima būtų ją pasinaudoti. Ir mes patys formuosime savo ateitį. Jeigu parlamentas neprašytų pagerinti savo darbo sąlygas, bet pats neišnagrinėtų galimybių, kaip tą padaryti, tai būtų prastas parlamentas. Taigi mes tą tikrai padarysime, mes pasižiūrėsime, kokios yra galimybės, kaip tai gali pakeisti mūsų darbo pobūdį ir sąlygas ir tikrai aš išgirdau labai įvairių argumentų. Ne tik, sakykime, dėl to, kad mūsų darbas dėl to važinėjimo tampa neefektyvus, bet, sakykime, ir tokį priešingą argumentą, kad parlamentui tai yra toks kaip ir atsitraukimo manevras, parlamentas gali suorganizuoti savo darbą geriau, nes yra netrukdomas lobistų, nevyriausybinio organizacijų, tiesiog turi tokių tokią galimybę ramiai apsvarstyti visus klausimus. Taigi yra argumentų išsakyta ir vienos, ir kitos pusės, o galiausiai išsiaiškinus visas galimybės bus priimtas politinis sprendimas. Tačiau vis dėlto labai aiškiai noriu pasakyti, kad mes žinom, kas yra parašytos sutartyse. Teismas išaiškino mums, kas ten parašyta ir kaip tai reikia interpretuoti, bei teismas pasakė, kad sutarčių viduje manevrų laisvės nėra. Jeigu mes norime kažką pakeisti, sutartis reikia irgi pakeisti. Taigi aš, mes norime dabar sužinoti, ar parlamentas ryšys keitimui ir kokio pobūdžio tas keitimas turėtų būti. Mes išgirdome, kad parlamentas turi teisę taip apsispręsti, kad parlamentas turi dirbti ir sažiningo bendradarbiavimo, laikydamas į sažiningo bendradarbiavimo principo su kitomis institucijomis. Ir dabar, turėdami šios argumentus, mes pradėsime diskusiją dabartinių sutarčių pagrindų, ir pateiksime pirmąjį projektą jau birželio mėnesį ir rudenį, manau, pavyks pasiekti mums galutinio e, pranešimo teksto. Ir dar paskutinė bendro pobūdžio pastaba. Na, nemanau, kad tai vienintelis klausimas, kurį reikėtų iškelti, yra ir daugiau klausimų, kurių sprendimas nėra labai palankus ar gerai įmanomas esant dabartiniai instituciniai ir, ir konstituciniai sąrangai. Taigi manau, kad nors sprendžiant ateities iššūkius mums reikės pamastyti apie sutarčių keitimą, apie konventą po kitų, žinoma, parlamento rinkimų. Ir garantuoju, kad šis parlamentas labai atidžiai išnagrinės klausimą, ko mes reikalausime iš sutarčių pakeitimo. Būtent tam mes dabar ir ruošiamės, būtent tam dabartinius savo darbų mes ir ruošiamės, mes ruošiamės parlamento naujam vaidmeniui, atsižvelgiant ir į istorinį jo vaidmenį, ir į jo dabar pasikeitusią situaciją. Taigi dar kartą noriu padėkoti visiems už diskusiją, ji nenutrūksta, ji tęsiasi ir paraginsiu visus užduoti man, Ashley Fox ar kitiems nariams klausimus, susisiekti su mumis ir pabendrauti. Dar kartą visiems labai ačiū ir aš labai džiaugiuosi mūsų būsimą rytojus diskusiją. Pirmininkė, ačiū. Sveikiname visus dalyvius. Norime labai padėkoti prelegentams, visiems kolegoms, sekretariatui parengus šį susitikimą ir ypatingai dėkoju pirmininkė vertėjams bei technikams, be kurių, žinoma, sunku būtų susikalbėti. Dar kartą visiems ačiū, malonaus vakaro.